Right, good, uh, good afternoon, everybody. Labą dieną. Pradėsiu posėdį, nes turiu keletą pareiškimų. Ir tuo laiku turbūt ateis daugiau komiteto narių. Pirmadienį visada būna sudėtinga, nes visiems reikia atvykti į čia. Pirmiausia, noriu paprašyti patvirtinti darbo atvarkę. Ar kas nors prieštaraujate? Ne? Taigi, darbo atvarkė patvirtinta. Antras dalykas mano pranešimai. Visų pirma, pranešu, kad posėdis yra transliuojamas ir kai tik tai paspausite mikrofono mygtuką, kamera jūs filmuos ir kai išjungsite mikrofoną, tai kamera jūsų neberodys. Visą tai vyksta automatiškai. Kamera nukreipiama į jūsų veidą, jeigu jūs sėdite, jeigu atsistosite, tai e, tam tikrą kitą kūno dalį jūsų rodys kamera. Kitas pranešimas. Balsavimas dėl alternatyvių investicijų fondų valdytojų direktyvos atidėtas iki balandžio 27 dienos iš ryto, tam, kad būtų daugiau laiko susitarti dėl kompromisų. Taip pat suprantate turbūt, kad Teisės reikalų komitetas kuris taip pat e, susijęs su šiuo dokumentu pagal 50 taisyklę, taip pat atidėjo savo balsavimą, bet nenusprendė dar kada balsuos. Taip pat bus klausimai balandžio 14 dienos popietę skirti situacijai Graikijoje. Klausimų detalės bus paskelbtos e, komiteto nariams, kaip bus galima, kaip galima greičiau. Taip pat įvyks neįlinis susitikimą balandžio 19 dieną Strasbūre, kuriame Europos centrinio banko vicepirmininkas ponas Papadimos pristatys 2009 metų ECB metų ataskaitą. Be to dar turime du klausimų žodžių ir rezoliucijų projektus, kuriuos komitetas turėtų patvirtinti balandžio mėnesį šiomis temomis. Pirmiausia, dėl um, motorinių transporto priemonių. Uh, reglamento ir taip pat uh, klausimas dėl euros, euro zonos situacijos ir 2020 metų strategijos. Na ir pagaliau sekretariatas dabar apdaroja maždaug 1600 pakeitimų, kurie pateikti pranešimams dėl priežiūros, bankų priežiūros paketo. Tikimės, kad jiems pavyks su tos darbo susidaroti, tačiau jie negalės pateikti visų pakeitimų pirmai diskusijai kovo 23 dieną. Taigi, klausimas yra, apie tai, kad parlamento nariai turės patys pristatyti savo pakeitimus. Na ir tikiuosi, kad ir vėliau dar įvyks diskusija apie tai, kaip bus padaryti vertimai į visas kalbas. Taigi tiek mano pranešimų. Dabar periname prie trečiojo darbo tvarkės klausimo. Ir nu, turiu pasakyti, kad man labai malonu pasveikinti poną Junkerį atvykusiai mūsų komiteto posėdį. Kaip žinote, jis yra Eurogrupės pirmininkas. Ir šiuo metu, e, aišku, jo darbas yra ypač sudėtingas. Kaip visada, ponas Junkeris pasakys trumpai žanginę kalbą ir po to atsakys į parlamento narių klausimus. E, ir klausimus leis užduoti tiems, kurie norės. Taip pat noriu pasakyti, kad kadangi visada svarstama šiuo metu Graikija, mes tikimės ir čia šis klausimas iškils, užduodant klausimus ir pono Junkerio dalyvavimas yra mūsų bendros diskusijos dalis, diskusijos apie situaciją Graikijoje. Bet kadangi e, jis ketino pas mus atvykti, tai papildomai dėl to klausimo mūsų jo aišku nereikėjo kviesti. Taigi, pono Junkeriui suteikiu žodį. Euh, euh, Ponės ir ponai, Dėkuoju pirmininkė iš sutiktą žodį. Man labai malonu dalyvauti jūsų posėdėje ir tiesą sakant, aš pirmą kartą dalyvauju jūsų, mūsų, jūsų posėdėje po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Kaip jūs žinote, Lisabono sutartis įvedė daug mūsų veiklos pakeitimų ir, kaip žinia, e, pakeistos mūsų veiklos procedūros susijusios su Eurogrupe. Dabar mūsų Eurogrupė e, gali visiškai nebetaikyti nebe formalaus statuto. E, Lisabono sutartis e, su, sukūrė naują statutą, kuris E, yra ne tiek formalus, o Lisabono sutarties 14 protokolas suteikia mums juridiškai privalomą statusą, o Eurogrupės pirmininkas išrenkamas dviejiems su pusę metų. Tai buvo padaryta šių metų sausio 18 dieną. Prieš Eurogrupiai balsuojant dėl mano e, pakartotino paskirimo, aš pateikiau Eurogrupiai visą eilę Eurogrupės programos elementų artimiausiams dviejams su pusė metams. Tie veiklaus elementai yra pagristi tokiamis gairėmis, kurias aš jums trumpai pristatysiu šiandien. Be bejonės, Eurogrupiai reikia iš naujo pradėti biudžeto politikos koordinavimą. Turbūt žinote, kad nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo Eurogrupė pradėjo dirbti tokioje mažiau formalioje familiaresnėje e, atmosferoje. Dabar balsuoja tik Eurogrupės nariai, todėl nuomonių pasikeitimai biudžeto klausimais vyksta kur kas atviresnėje atmosferoje. Eurogrupės valstybių ministrai prieš e, pristatydami savo sprendimus nacionaliniams parlamentams biudžetinių programų esmę pristato mums Mes rengiame diskusijas apie tuos pateiktus dokumentus ir atitinkamas šalies ministras gali atsižvelgti į kitų eurozonos valstybių ministrų komentarus. Taigi diskusijos dabar vyksta aktyviau. Be to, mes pats skelbėme tam tikrą referencinę medžiagą kartas nuo karto ir visuomenė, parlamentai gali susipažinti su tokia informacija ir geriau suvokti pagrindinės Eurogrupės biudžeto tendencijas. Taip pat akivaizdu, kad artimiausiomis savaitėmis labai daug jėgų Eurogrupė turės skirti tai e, krizės veikimo strategijai. Turėsime nepakeisti pozicijos iš esmės nuo to, apie ką buvo kalbama anksčiau. Mokestinės paskatas turėsime išlaikyti, dėl kurių buvo susitarta rengiant paketą. Tačiau suprantame, kad e, mokestinės paskatas vėliau bus galima e, panaikinti tik palaipsniui ir sulaukus tinkamo momento. Ne per anksti ir ne per vėlai. Tokiu būdu mes galėsime konsoliduoti valstybių biudžetus. Reikia baigti teikti tokias informacijas, kurios remia finansų sistemą ir garantuoja tam tikrą bankų suverenumą. Mes manome, kad bankų sistema turi turėti galimybę egzistuoti be valstybės paramos. Mūsų nuomonė jau pribrendo laikas baigti tokį diskriminavimą, e, tam tikrą prasme, bankų, kurie negauna valstybės paramos. Taigi valstybės pagalbos priemonės turi būti nutrauktos tiekti, turiu galvoje darbo jėgos rinką, paslaugas, nors jos ir padėjo sušvelninti valstybėms narėms krizės susidariusias darbo rinkose. Akivaizdu, kad tie, kurie netenka darbo, vargu ar įvertins tokias priemonės kaip palankes. Tačiau turime suprasti, kad e, tokios priemonės tolimesnėje perspektyvoje nepasiteisintų. Reikia ieškoti, reikia laukti turbūt teisingo momento, kad palaipsniui galėtume panaikinti tas rėmimo priemonės. Akivaizdu, kad toks palaipsnis priemonių nutraukimas priklausys nuo kiekvienos valstybės narės specifinių aplinkybių. Reformos metu stabilumo paktą sustiprinome, įvesdami naują savoką. Teigiame, kad dabar vidutinės trukmės tikslas sumažinti E, valstybių narių biudžeto deficitą e, tiek, kad jis būtų mažesnis negu 3 procentai. Tada valstybių biudžetinė situacija bus maždaug subalansuota. Dabar aš neturiu pakankamai laiko įsigilinti į šios minties detalės, tačiau vidutinės trukmės laikotarpiu tokio tikslo turėtume siekti. Be to mes turėsime laikas nuo laiko sugrįžti prie e, politikos aptarimo, ir pasiaiškinti, kaip valstybės narės gali pasiekti to vidutinės trukmės tikslo. Kaip sakiau, tai leistų subalansuoti ar beveik subalansuoti valstybės finansus. To negalima padaryti artimiausioje ateityje. Jeigu mes norime kolektyviškiau, solidariau valdyti mūsų bendrąją valiutą, turime išplėsti mūsų politikos koordinavimo mastus. Labai dažnai mūsų narių finansų ministrai sukuria neteisingą įspūdį. Tarsi sakoma, kad biudžeto politikos koordinavimas tik mums rūpi. Tačiau iš tiesų mes kalbame apie ekonominės politikos, ekonomikos politikos koordinavimą, kuri apima ne tik biudžeto politikos reikalavimus ir poreikius. Taigi reikėtų daugiau dėmesio skirti valstybių konkurencingumo skirtumams, kuriuos akivaizdžiai matome eurozonoje. Be to reikėtų daugiau dėmesio skirti makroekonominiam disbalansui, kuris išaugo atsiradus eurui. Jokių būdų e, jis neišnyko, nepradingo. Kai kurių valstybių skirtumai e, padidėjo, kai kurių sumažėjo, tačiau esmė yra ta, kad tie netitikimai ir skirtumai eurozonos viduje dabar jau tampa vis e, skaudesnė problema. Reikia ieškoti būdų kliūtims pašalinti, kad paskatintume ūkio augimą. Turime, apie priemo, turime galvoti apie priemonės ir metodus, kuriuos galėtume pasitelkti eurozonos augimo potencialui padidinti po to, kai krizė pasibaigs. E, visi matome, kad šiuo metu e, tie skaičiai yra kur kas mažesni negu tai, ko mums reikės vidutinės trukmės laikotarpiu arba tolimesnėje perspektyvoje. Turim galvoti iki, o, apie tokį augimo potencialą, kuris siektų pusantro arba du procentus. Europos socialinis modelis dabar yra netvarus ir jis tolimesnėje perspektyvoje nepasiteisins. Reikia sukurti tokius veiklos modelius, kurie skatintų uh, E, ekonomikos potencialo išnaudojimą. Beveik per visus mūsų susitikimus pagrindinis dėmesys bus skiriamas vienos ar dviejų valstybių konkurencingumo būklė įvertinti. Iš Graikijos krizės pasimokėme, kad nepakankamai dėmesio buvo skiriama konkurencingumo praradimui. O tokie atvejai pasitaiko vienoje ar kitoje šalyje. Todėl e, posėdžiuose mes nagrinėsime e, vienos ar kitos valstybės narės konkurencingumo būklę. Pradėsime nuo valstybių savanorių, o po to pereisime prie kitų šalių. Mes tvirtai raginame Europos komisiją pasinaudoti ES sutarties 121 straipsnių, jeigu jį mano, kad tai yra reikalinga. Pagal tą straipsnį Europos komisijai yra leidžiama duoti įspėjimo signalą valstybei nariai, kuri nukrypsta nuo ekonomikos politikos pamatinių principų, dėl kurių susitarta eurozonoje. Taip pat mes norėtume, kad taryba patvirtintų valstybių, atitinkamos valstybės narės pateiktas rekomendacijas. Ta jau esame darę Graikijai, Graikijos krizės metu ir mes uoliai raginame Europos komisiją pasinaudoti sutarties 126 straipsnių ir pateikti pasiūlymą, kuriame įvardinama visa eilė priemonių leidžiančių koordinuoti ekonominės politikos e, veiklą, funkcionavimą. Naujoje sutartyje e, komisijai yra pasiūlyta iniciatyva ir, ar iniciatyvos teisė ir mes norėtume, kad komisija tokią teisę pasinaudotų kuo greičiau. Kalbant apie procedūras, Labai svarbu nesupainioti procedūrų ir priemonių, kurios yra numatytos pagal euro 2020 strategiją. Mes e, taip pat galvojame apie stabilumo raugimo pakte numatytas procedūras. Norime, kad stabilumo ir pauktų, e, augimo paktas nebūtų sušvelnintas, jo reikalavimai nebūtų sušvelninti įvedant uh, paralelinės nuostatas ir procedūras. Euro grupės išorinis atstovavimas turėtų būti racionalizuotas, eurozonos stabilumas bus geriau užtikrintas, jeigu jos principai bus įtvirtinti per tarptautinės finansų struktūras. Labai daug dėmesio reikėtų skirti eurozonos plėtimui. Aš esu daug kartų sakęs, kad mūsų nuomonė Eurogrupė nėra uždaras klubas. Ir ES sutartyse nėra taip teigiama. Nėra numatyta galimybė uždrausti vieną ir kitai šaliai įstoti į eurozoną. Sakoma, kad bet kuri šalis gali įstoti, jeigu ji tenkina konvergencijos ir prisijungimo prie eurozonos reikalavimus. Mes turime kuo geriau pasirenkti naujų valstybių įstojimui. Jau susitarėme, kad kartas laikas nuo laiko mes detaliai išnagrinėsime konvergencijos būklę valstybėse narėse ir tos e, valstybės ES narės, kurios nori prisijungti prie eurozonos, galės teikti paraiškas, kai tik Europos komisija ir Europos centrinis bankas pateiks konvergencijos ataskaitas. Be to, mes ketiname nuolat kviesis valstybės narės, kuri tenkina atitinkamus kriterijus į euro grupės susitikimus ir kartu su Europos komisijos ir Centrinio banko atstovais aptarti įstojimo į eurozoną galimybės. Turėsime taip pat išsiaiškinti, ar valstybėje susidariusios sąlygos yra tvarios. Pone pirmininkė, šiuo metu be vėjonės mums iškyla Graikijos biudžetinės situacijos problema Manau, kad būtų buvę išmintingiau, jeigu ta šalis būtų pasitraukusi. Bet mes e, neturim turbūt daug aiškinti apie Graikijoje susidariusią padėtį tokiems specialistams kaip jūs. Graikijoje tos problemos susidarė būtent todėl, kad šalis prarado konkurencingumą, vos įstojusi į eurozoną. Negalima atskirti priežasties ir padarinio Šios problemos e, esmė dabar yra krizės priežastys. Problemagi pirmiausia yra susijusi su biudžetu ir valstybės finansais. Tam, kad sutvarkytume Graikijos biudžetinę padėtį, turime, o mes tą būtent darome, mes turime taikyti stabilumo raugimo pakto reikalavimus e, su 2005 metų kovo mėnesio pakeitimais. Vadinasi, kad net keletą kartų, paskutinį kartą vasario mėnesį, Eurogrupė ragino Graikiją imtis tolesnių priemonių, nes manėme, jog priemonės, kurias priemė Graikijos vyriausybė, netenkina e, tikslų, kurie, kuriuos būtina pasiekti. Turiu pasakyti, kad man padarė įspūdį visa eilė priemonių ir Graikijos vyriausybės drąsa įgyvendinant tas priemonės. Jų politika dabar yra patikima. Ir jeigu dabar laikai būtų normalesni ir rinkos geriau norm, normaliau funkcionuotų, tai tos priemonės e, tikrai duotų reikalingą poveikį. Mes prašėme Graikijos ir Graikija sutiko biudžeto deficitą sumažinti iki 8,7 procentų 2010 metais. Aš esu įsitikinęs, kad Graikijos vyriausybės priimta programa ir Graikijos parlamento e, kovo penktą dieną patvirtinta programa leis valstybei konsoliduoti jos savo finansus. Per uh, kalendorių, kurį mes e, jiems suteikėm, nepažeidžiant terminų, kuriuos mes jiems nustatėm. Kartu su Graikijos vyriausybė m, mm, išsikėlėme aiškius tikslus, kurie turės būti pasiekti. Taigi, Graikija priėmė grupę priemonių. Dar viena priemonių grupė yra rengiama. Europos parlamentas tas priemonės turės patvirtinti. Graikija nepažeidė stabilumo ir augimo pakto, o be to kartu su Graikijos vyriausybė mes sukūrėme labai griežtą stebėsenos ir kontrolės programą. Graikijos vyriausybė paaiškino Eurogrupiai žingsnis po žingsnio visas priemonės, kurias jie pritaikė. Tai dar kartą demonstruoja, kad stabilumo ir augumo paktas pasiteisino. Ir jis toliau yra taikomas. Tiesa ta, kad Graikijos vyriausybė ir Eurogrupė šiek tiek e, koreguoja tarsi Graikijos gyventojų E, finansinės sąlygas, bet manau, kad e, tai yra būtina tam, kad Graikija galėtų konsoliduoti valstybės finansus ir skatinti augimo potencialą bei pagerinti e, ekonomikos konkurencingumą. Kaip žinia, e, jų padėtis dabar ne pati geriausia. Nesileisiu į smulkmenas, kurios paaiškintų detaliau kokia dabar Graikijoje padėtis. Lygiai taip pat nenoriu labai specifiškai aiškinti visų tų priemonių, kurias Eurogrupė pasiūlė Graikijai taikyti, kaip prireiks, kai ateis laikas. Tačiau galiu pasakyti, kad mes Graikijos neapleisime. Jeigu matysime, kad Graikijai Eurogrupės pagalba reikalinga, mes ją teiksime. Mes Graikijos vienos nepaliksime priimdama priemonės, kurias e, ji dabar taiko, Graikija akivaizdžiai parodė, kad e, yra tvirtai pasiryžusi likti ar vėl tapti patikimą Eurogrupės nare. Ir dabar klausimas e, dėl Graikijos pasitraukimo nebekeliamas. Jeigu Graikija nebūtų reagavusi taip, kaip mes norime, racionaliai, jeigu uh, ta nesveika situacija ir toliau tęstusi, tai Eurogrupė taikytų priemonės, kurios leistų Graikijai išbristi iš tokios sudėtingos situacijos. Nesgi Graikija nėra vienintelė šalis, kuriai panašios problemos iškyla. Jeigu padarysim rimtų klaidų, iškils rizika, kad ateityje e, tokio pat situacija, sudėtinga situacija susidarys ir kitur. Taigi reikia Graikijai padėti tada, kai tai reikalinga. Nemanau, kad tai bus reikalinga. Graikijos konsolidavimo programa, man atrodo, labai patikima. Ir tikiuosi, kad e, bus galima pasiekti tikslų, kuriuos e, Graikija pati savo išsikėlė. Tačiau turime būti pasirengę. Jeigu kada nors prireiktų Graikijai pagalbos. Mes turime turėti reikalingas priemonės, kurios užtikrintų euro grupės visos stabilumą. Turbūt prisimenate vasario 11 dienos tarybos pareiškimo sąlygas. Labai aiškiai ten pasakėme, jog esame įsitikinę, jog reikia padėti Graikijai. Graikija pagalbos nereikalavo, graikų pačių programa yra patikima. Jeigu susidarytų tokia padėtis, kai Graikijai bus reikalinga visų kitų šalių pagalba, tai mes turime būti pasirengę tokią pagalbą suorganizuoti. Eurogrupėje vyko labai plati techninė diskusija apie konkrečią pagalbos, konkretų pagalbos pobūdį ir jos sudėtinės dalis. Pagalvojame, kokias priemonės turime. Uh, Formalių sprendimų kol kas nėra priimta, nes tokio pobūdžio sprendimai turi būti priimami Europos tarybai pagal jos kompetenciją. Mums Europos taryba vasario 11 dieną suteikė įgaliojimą aptarti techninės detalės, mes ir toliau jas nagrinėjame ir reikalingos priemonės bus parengtos, kai tik tai bus reikalinga. Euh, Tada ir pateiksime Jums visą informaciją apie visas smulkmenas. Nebūtinai reikia, kad jau šią savaitę taryba susitartų dėl pagalbos priemonės, tačiau svarbu, kad vyktų diskusijos techninėme lygmenyje, kad reikiamą metu būtų pasirašyta dėl pagalbos Graikijai. Aišku, kaip ta pagalbos priemonė atrodys, kol kas dar neaišku, tačiau tai turėtų būti europinė pagalbos priemonė, kuriai pritartų eurozonos valstybės ir jos taip pat turėtų užtikrinti reikiamą paskolą Graikijai. Yra dvi valstybės narės, Eurogrupės narės, kurios pasisako prieš tokią pagalbą. Tačiau aš žinau, kad vienaip ar kitaip niekada nepasieksime, kad sukurtume tokią priemonę, kuriai pritartų absoliučiai visos Eurogrupės narės. Todėl galvoju, kad būtų daug protingiau apsvarstyti ir susitarti dėl tokios pagalba priemonės, kuri numatytų dvišalę pagalbą Graikijai. Tiesa, likščiol nepasisekė aptarti visų galimų tokios pagalbos priemonės aspektų. Pavyzdžiui, nesusitarta dėl konkrečių skaičių, teikiant e, paskolas dvišalių pagrindų. O dėl Europos valiutos fondo iniciatyvos e, turiu pasakyti, kad e, aš Kol kas nemanau, kad tai būtų geras būdas išeiti iš krizės, tačiau aišku galime svarstyti tokio fondo įsteigimo galimybę. Manau, svarbiausia numatyti dvi šalę pagalbą Graikijai. Taip pat būtų galima numatyti ir pagalba teikiama iš Europos valiutos fondo. Tačiau anksti dar kalbėti apie šias priemonės. Manau, vienaip ar kitaip pagalbos priemonė turėtų būti, kaip jau minėjau, sudaryta iš Europos valiutos fondo, EVF ir paskolų teigiamų, teikiamų, atsiprašau, dvišalių pagrindų. Kol kas mes dar nežinome, koks sprendimas bus pasirinktas, tačiau mano supratimu būtų svarbiausia susitarti dėl tokio sprendimo, kuris nebūtų paremtas EVF. Todėl, kad Eurogrupė iš tiesų turėtų sugebėti pati išspręsti problemas ir aš nemanau, kad tos dvi priemonės turėtų būti susijėtos. Na, dabar galbūt būtų galima teikti pagalbą iš Tartutinio valiutos fondo ir teikti paskolas dvišalių pagrindų. Pone pirmininkė, tiek norėjau pasakyti jums, o dabar mielai atsakysiu į iškilusius klausimus. Ačiū. Right, thank you very much. Ačiū labai. Mūsų sąraše jau dabar yra daugiau nei dešimt norinčių paklausti. Sąrašas ilgėja. Norėčiau paprašyti parlamento narių formuluoti savo klausimus trumpai. Būtų gerai, kad jie neviršytų vienos minutės. Pirmiausia, APP e koordinatorius e, Žanas Polis Gauzes. Merci, Madame la Présidente. Ačiū. Pone pirmininkė. Pone Junkeri. Su didžiausiu susidomėjimu klausiausi jūsų pranešimo. Neužduosiu konkretos klausimą, tačiau noriu pastebėti štai ką. Jūs kalbėjote apie savo poziciją, aš jai pritariu, tačiau svarbu pasakyti tai, kad mūsų visuomenė nebesupranta, kas vyksta. Kalbant apie su ekonomika ir finansais susijusios klausimus, pati taryba labai dėlse priimti konkrečias priemonės. Taip pat reikia pabrėžti, kad Junktinės karalystės laukia rinkimai ir buvo susitarta nukelti finansų produktų direktyvos varstymą. Tačiau iš tiesų ta direktyva buvo siekiama pažaboti galimas finansinės spekulacijas. Mano paties rinkiminė apygarda yra kaimo vietovėje, todėl man būtų labai svarbus aiškumas. Turiu pasakyti, kad e, esama dabar didelė praraja tarp teikiamos informacijos ir to, ką norėtų gyventi žmonės. Todėl mano klausimas toks. Kaip jūs ketinate pateikti aiškę, visuomi, aiškę informaciją visuomeniai, rūpinantis tuo, kad e, atsirastų daugiau aiškumo žiniasklaidoje ir būtų aiškiau kalbama apie finansinę krizę ir galimas e, išeitis. Ačiū. Aš jums pritariu. Tiesa, esama tam tikros netvarkos ir daugelis, kuris bando stebėti situaciją, jos gal ir nesupranta. Kalbant apie rizikos draudimo direktyvą, turiu pasakyti, kad ji um, yra daugiau ekofino kompetencijoje nei mano. Kovo 16 dieną Ekofino taryba iš ties nesugebėjo susitarti dėl rizikos draudimo fondų direktyvos būtų buvę gerai, jau tuo met, jei jau tuo metu būtų pavykę susitarti dėl finansų rinkų reguliavimo. Tačiau tikriausiai žinote, kad um, ir pirmininkaujant Ispanija paprašė dar kartą dokumentą um, patikrinti, būtų aišku buvę galima pasiekti susitarimą, jei būtų um, sulaukta kvalifikuotos balsų daugumos. Tačiau paprastai atsiranda tokių valstybių narių, kurios nepasiruošusios um, pritarti teikiamam kompromisui. Taip jau veikia Europa ir kol kas ji veikia sėkmingai. Na, o dėl Graikijos. Aišku, tai, kad pati Graikija pateikė labai patikimą taupimo programą, ši programa turėtų įtikinti finansų rinkas, o jei finansų rinkos abejos, tame tarpe ir dėl esamų finansinių spekulacijų, tuomet Europa turėtų parodyti solidarumą Graikijai. Tiesa, sprendimas dėl pagalbos priemonės turė, nebūtinai turi būti priimtas dabar, tačiau konkrečiu laikotarpiu ateityje. Svarbu tai, kad e, Graikija dabar padarytų namų darbus ir įveiktų esamą krizę. Aišku ir tai, kad Europa privalo parodyti solidarumą Europai. Aš manau, kad e, mūsų piliečiai daugiau ar mažiau šios reiškinius mato. Tai yra suvokia, kad e, Graikija turi padaryti savo namų darbus ir kita vertus mes jos nepaliekame nelaimėje. Aš nežinau, kur jūs leidžiate savaitgalius ir kokia yra jūsų rinkiminė apygarda, tačiau manau, kad tiesiog galėtumėte paprastai pakalbėti su savo rinkėjais. Dankeschön, Frau Vorsitzende, Herr Präsident. Drei schnelle Fragen. Vilman Uda. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš e, pasistengsiu kalbėti apie. E, kalbėti ir pateikti klausimą per vieną minutę. Kalbame apie 143 sutarties straipsnį ir ten numatyta, kad jis neturėtų būti taikomas ne eurozonos valstybėms. Tačiau yra numatyta ir ekonominių sankcijų, kurios galėtų būti skiriamos valstybėms narėms e, paskolų forma, laikantis protingų sąlygų pagal 122 arba 143 straipsnį man vis dėlto nesuprantamas pagalbos teikimo mechanizmas. Anksčiau buvo kalbama, kad šis mechanizmas yra labai patrauklus valstybėms narėms, o aš nesuprantu, kodėl šiuo metu nepasirenkamas pagalbos teikimo mm, būdas remiantis mano minėtais straipsnės. Kalbant apie eurozoną, aš visada galvoju, kad naujosios valstybės narės visos e, turėtų e, įstoti į eurozoną. Ir apskritai ES teisino pagrindas e, yra tokia perspektyva. Trečioji mano pastaba. Kalbant apie stipresnį biudžeto konsolidavimą, galbūt reikėtų numatyti ir eksantę patikrą. Uh, ar peržiūra. Mano supratimu, mes neprivalome numatyti stipresnės stebėsenos, kuri galbūt stabdytų augimą, nes tai ši stebėsena visada turi du, meda, dvi medalio pusės. Bulman. Aš, kolega Bulman, aš pas, jau minėjau, kad ši priemonė uh, nesulaukė visų eurozonos e, grupės valstybių paramos. Panašu, kad tai ir nesikeis, todėl aš jau minėjau, kad nereikia tęsti diskusijų apie konkrečiai šią priemonę, tačiau turėtume susitarti apie konkrečią datą, kada turėtų būti susitarta dėl priemonės, kuriai pritartų visos um, Eurozonos narės. Dėl 122 straipsnio e, jis netaikytinas, nes e, nesusidurėme nei su gaivalinė um, nelaime, nei valstybei grėsia jo statuso netekimas e, ar įsiskolinimas. Ir šiuo atveju aš nemanau, kad būtų galima taikyti 122 straipsnį. Mano supratimu, mes e, galime teikti tik laisvanorišką pagalbą dvišalių pagrindų, tačiau aš galvoju, kad šios priemonės galbūt ir neprireiks, nes Graikijos konsolid... biudžeto konsolidavimo programa yra gera ir aš labai tikiuosi, kad finansų rinkos šią programą taip pat patikės. Dėl galimybės išstoti iš eurozonos šis e, pasiūlymas buvo iškeltas. Aš pasisakau už tai, kad už tai, ką siūlė ir Vokietijos finansų ministras. Graikijos atvejis parodė, kad eurozonoje kol kas mes neturime tokios priemonės, kuri padėtų tinkamai reaguoti į krizę. Europos valiutos fondas ir nebus ta priemonė, kurią būtų galima naudotis esant tokiomis situacijomis, į kurią pateko Graikija. Taigi, kalbant apie Europos valiutos fondą, jis būtų tokia priemonė, kurią galėtume sukurti vidutinio laikotarpio perspektyvoje. Ir aš turiu pasakyti, kad Aš nesu įsitikinęs, kad, dėl, kad tokią priemonę būtų galima sukurti greitai. O kalbant apie išstojimą iš eurozonos, apie tai galime diskutuoti, tačiau vis dėlto dabar turiu pasakyti, kad man ši perspektyva nelab, nėra labai patraukli, e, todėl, kad reikėtų matyti ir paralelinius procesus kurie galėtų atsirasti po valstybės išstojimo iš eurozonos. Kalbant apie šią išstojimo perspektyvą, mes patektume į tokią erdvę, kur mes taptume finansų rinkų kamoliukais, o ne aktyviais veikėjais. Būtent todėl toks e, pasiūlymas e, išmesti vieną ar kitą valstybę iš eurozonos man nėra priimtinas. Mano supratimu, e, toks pasiūlymas būtų labai žalingas tiek išstojusiai valstybei, tiek kitoms eurozono, eurozonos valstybėms. Kalbant apie biudžeto deficito kontrolę ir priežiūrą turiu pasakyti, kad turėtume akcentuoti eksantę priežiūrą. Ir būtent todėl galbūt būtų protinga numatyti tą, tas egzantę groteles, kad mūsų vaikai neįkristų į tą pavojų šulinį. Ačiū, Silvijai Gular. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš nesu iš tos pačios vietos kaip ponas Gozės, bet šiek tiek e, pritariu tam, ką jisai sakė. Mūsų šalių žmonės nesupranta, kas vyksta. Ir aš e, taip pat dėkoju Jums už tai, ką pasakėte šiandien. Jūs kalbėjote apie tai, kad nereikėtų nuvilti Graikijos, apibūdinti darbo programą, kuri yra subalansuota, visapimanti, tai labai gerai. Tačiau girdime gandų, kad gali būti valstybė narė išmesta iš eurozonos. Ir žmonės, aišku, yra sumišę. Jūs e, padėjote įvesti eurą, sukurti jį. Ir jeigu mes pasitikėtume nuomonių apklausomis 10-mečio pradžioje, kurios buvo daromas, tai e, jeigu jomis pasitikėtume, jomis būtume pasirėmę, tai euro neturėtume. Tai e, jūs teigiamai kalbėjote apie Lisabono sutartį ir norėčiau paklausti, ką galime padaryti, kad paaiškintume žmonėms, jog geriau turėti eurą negu jo neturėti. Tikiuosi, kad turite atsarginį planą taip pat Graikijai, jeigu tokio prireiktų. net nežinau, ar iš tikrųjų reikėtų jums atsakyti vokiškai ar prancūziškai. Jeigu kalbėsiu liuksemburgiečių kalbą, tai iš tikrųjų nesusikalbėsime visai. Aš visada sakiau, kad Luksemburgas yra ekumeninės kalbos pasaulis, tačiau tik galbūt patys liuksemburgiečiai mano kitaip. Une, une autre langue. um. <laughs> Oui, enfin, euh, je ne peux que donner raison à ceux qui font le constat que les observateurs. Na, negaliu nepasakyti, kad jūs esate teisi, teikdama, kad diskusija dėl Graikijos kelia sumaišti. Aš pabandžiau prisidėti prie didesnio aiškumo, sakydamas, kad Graikija turi padaryti, ką ji turi padaryti ir sakiau, kad tai, ką ji daro, yra teisinga ir patikima. Ir jeigu to nepakaktų, eurozonos atsakas turi būti solidarumu pagristas atsakas. To kol kas nereikia, nei dabar, nei per kelias ateinančias savaitės, nes Graikijai negresia bankrotas, Graikija neprašė paramos, bet kaip sakote, turime turėti priemonę, kuri mums padėtų išspręsti problemą, kurios net nenoriu įvardinti. Kai dėl Eurozonos išorės atstovavimo, tai e, aš e, nuolat jums sakau, atvykęs čia į parlamentą, kad mums e, na, ši idėja atrodo sudėtinga. Tačiau komisija gali pasinaudoti Lisabono sutarties siūlomomis galimybėmis, kad pateiktų tarybai pasiūlymą dėl to, kaip geriau eurozoną atstovauti išorėje. Ačiū. Turiu 14 14 parlamento narių, kurie nori užduoti klausimą. Štai ką padarysiu. Svengi Gold, kaip koordinatorius žaliųjų frakcijos, toliau koordinatorių daugiau nėra. Ir po to aš pradėsiu grupuoti žmonės. Ponas Šuntis pakėlė ranką dar. Taigi, Svenai, prašau. Pone Junkeri, Aš savaitgalius neleidau prancūzų kaimuose, aš buvau Atenuose ir čia rengėme įvairius renginius, su daugeliu teko kalbėti ir turiu pasakyti, kad grįžau dar labiau susirūpinęs, nei buvau anksčiau. Jūsų mintys apie konsolidavimo programą, kurią jūs įvertinote teigiamai ir įvardijote kaip patikimą, Graikijos piliečių vertinami gan prieštaringai. Turiu pasakyti, kad e, per pastaruosius 10-20 metų e, didelės pajamas gavę piliečiai jas gavo iš šešėlinės ekonomikos ir pajamos nebuvo apmokestinamos. Reikėtų pasakyti, kad e, tokia praktika netitinka europietiškųjų vertybių ir Europos biudžeto konsolidavimo taisyklių. Tuo tarpu Graikija privalo konsoliduoti savo biudžetą, kad būtų konkurencinga. Ir jei ji nori pasiekti tam tikrų tikslų, ji turi pamiršti senasias privilegijas ir imtis konkrečios veiklos. Norėčiau paklausti jų, jūsų. Kaip jūs vertinate Graikijos vyriausybės pastangas ir kaip ketinate siekti, kad Graikijos vyriausybė um, kovotų su tais turčiais gyvenančiais savo vilose, nemokančiais valstybei mokesčių ir te, užtikrinti, kad Graikija tikrai vykdytų savo programą? Aufgabe Turiu pasakyti, kad na, ne, ne mano užduotis gilintis į tai, ar programa atitinka e, tam tikrų nukentėjusiųjų lūkesčius ar ne. Turiu pasakyti, kad aš galiu turėti savo nuomonę ir mes paprašėme Graikijos kolegų veikti kai kuriuose srityse. Aš nekalbu tik apie PVM didinimą, Turiu pasakyti, kad e, mūsų kolegos iš Graikijos e, skundėsi šią mūsų idėją, tačiau mes e, pasiūlėme Graikijai ir kai kurias struktūrinės reformas, kalbėjome apie mokesčių teisingumą, kalbėjome apie Graikijos nelaimės priežastis, kalbėjome apie priemonės, kurių reikėtų imtis konsoliduojant Graikijos biudžetą. Iš Graikijos kolegų žinau, kad Graikijos vyriausybė ketina padidinti mokesčių surinkimo veiksmingumą. Tačiau iš jūsų pasisakymo supratau, kad jūs manote, kad e, Graikijos vyriausybė e, yra per pasyvi ir nuveikia nepakankamai daug, kad mokesčiai būtų e, surenkami tinkamai. Tuo tarpu aš manau, kad Graikijos mokesčių sistema, aišku, turi labai aiškių, akivaizdžių spragų ir pajamų mokesčių srityje. Ir aš vis dėlto manau, kad Graikija sugebės e, išspręsti ir užlopyti šias spragas. I... Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį keturiems žmonėms. Pirmiausia, ponas Šuntis, kuris kalba GUE frakcijos vardu, po to Astrid Luling, Nikos Salafrankos ir Sofija Intveld. Taigi, Nikolas, prašom. Pone Junkeri. Ελληνικά μιλάω. Αναφερθήκατε. Kalbėsiu graikiškai. Taigi, ponė Junkeri, jūs kalbėjote apie Graikijos padėtį ir jūs tikriausiai žinote, kad didelis deficitas ir dideli konkurencingumo nuostoliai e, yra ne tik Graikijoje, tačiau ir kitose valstybėse. Ar jūs apskritai mąstėte apie tai, kad ar stabilumo paktas e, yra e, pakankamas, ar nereikėtų galvoti apie struktūrinės reformas šio pakto? Ar jūs ir ponas Trišė nemanote, kad dėl kai kurių jūsų pasisakymų padidėja spekulacijų galimybė. Ir aišku, Graikija imasi labai ambicingų deficito konsolidavimo planų. Tačiau jūs pasisakėte labai neigiamai apie galimybę sukurti Europos valiutos fondą ir teikti paramą iš jo Graikijai. Tuo tarpu Tarptautinis valiutos fondas, jo atstovai jau lankosi Graikijoje ir vyksta tam tikras bendradarbiavimas tame lygmenyje. Astrid, prašom. Pane Luling, ačiū, pane pirmininkė. Noriu padėkoti pirmininkui Junkeriui už jo vertingus pasisakymus. Kaip ir jis, aš labai gerbiu tai, ką Graikija ketina padaryti fiskalinės konsolidacijos srityje. Manau, kad ir kiti turėtų siekti panašių dalykų tvarkydami viešuosius finansus. Ir tikiuosi, kad ši fiskalinės konsolidacijos programa bus įgyvendinta iki pat galo. Sakėte, kad jūs neketinate palikti Graikijos vienumoje. Jūs sakėte, kad atmetate galimybę teikti valstybių narių paskolas. Tačiau sakėte, kad esate pasirengę galvoti apie priemonės, kurios tarsi ir suvienytų dvišalę paramą. Koks skirtumas? Pavyzdžiui, jeigu šalis kaip Vokietija nenori e, dalyvauti garantijų schemoje, garantijų sistemoje, ar ji galėtų dalyvauti dvišalio, dvišalės pagalbos e, susitarimu. Aš iš tikrųjų nesuprantu, koks čia skirtumas. Ar galbūt jūs manote, kad ne visos šalis dalyvautų teikiant pagalbą. Kaip žinote, kalbama yra labai daug užkuliuosiuose visoje Europoje, žmonės yra labai sumišę, klausydamės įvairių signalų. Pavyzdžiui, ponia Lagard kritikavo Vokietijos ekonominę politiką. kad jos negalima taikyti kitose valstybės narėse. Na ir tai nelabai patiko Vokietijai, nes vokiečiai mano, kad jie savo ekonomiką vald, tvarko labai gerai, o prancūzai, kurie taip, taip, taip, taip nepadaro, juos kritikuoja. Na ir ne vienas ekonomistas, ne tik prancūzų ekonomistai, sako, kad Vokietija tiesiog gauna naudos. Pasinu, iš savo kaimynų perkamosios galios. Ką Jūs manote apie šią diskusiją, kurią pradėjo ponia Lagard, kuri yra susijusi su pinigų sąjungos esme? Ačiū. Nikolas Salvakros. E Κύριε Πρόεδρε, θέλω να θέσω ένα προβληματισμό. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau išsakyti komentarą jums ir kolegoms, kad galėtume dar kartą pagalvoti. Man rūpėjo sužinoti, Kaži, kaip susiklostytų reikalai, jeigu Junktinė Amerikos valstijų, viena valstijų susidurtų su tokiamis problemu? Kaip JAV spręstų tokią problemą? Ar ta valstija turėtų išstoti iš JAV? Ir klausimas, kas būtų, jeigu taip nukentėtų Prancūzija ar Vokietija? Betgi čia kalbame ne apie vieną ar kitą šalį. Iš esmės čia kenčia visa Europos Sąjunga, visi. Mano nuomonė, Graikija yra Europos ekonomikos dalis. Mes 2 procentus sudarome. Būtų galima sakyti, kad ta problema netokia ir didelė. Be to, žinome, kad e, e, doleris susidūrė su daug sunkumų, nes labai nukrito. Kas bus, jeigu euras taip pat susilpnės? Šiuo metu yra tarsi atliekamas tam tikras krizinis testas, bandant e, greitai išsiaiškinti, kiek stabilus yra euras ir e, kiek atsparus yra ES politiniai lyderiai. Ar užtenka e, darnos ES? Mano klausimas būtų toks. Kokias priemonės jūs rekomenduotumėte Eurogrupiai, Europos centriniam bankui ir kitoms institucijoms, siekiant išlaikyti stiprų eurą? Ką jūs rekomenduotumėte? Iš esmėsgi čia apie tai kalbame. Apie susidariusią padėtį diskutuojama nuo rugsėjo mėnesio. Tačiau pažiūrėkime, kas darosi su euru, doleriu, su finansų rinkomis, su bendrai, su Kinijos valiuta. Tai pamatysime, kad nuolat vyksta tam tikri sviravimai. O antras klausimas būtų toks. ES žmonės turbūt dar nesuprato, kad nusmukus valiutos vertėjai susidarytų daug rimtų problemų visiems. Sofintvelt. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš sveikinu ir pritariu pono Junkerio pareiškimams dėl to, kad reikia remti Graikiją. Lygiai taip pat aš sutinku su jūsų nuomonė dėl to, ar TVF intervencija yra pageidautina ar ne. E, pritariu tam, kad sprendimas turi būti rastas Europoje, mes turime remti Graikiją. Kitaip negu kai kurie prieš mane kalbėję parlamentarai, aš nenoriu sakyti, kad Graikija yra auka. Graikija ir pati turi prievalę susitvarkyti Ir turbūt reikėtų išsiaiškinti faktus, gal net e, kriminalinius nusikaltimus, kurie įvyko, kurie buvo padaryti. Aš sutinku su visais sakiusiais, kad Graikijos išskirtinis atvejs neturėtų mesti šešėlio platesniam vaizdui. Graikijagi yra tik problemos simptomas, o pati problema yra mūsų sistemos silpnumas. Mes turime taisyklės, turime stabilumo paktą, tačiau atrodo, kad iš tiesų negalime ir nenorime realiai juos įgyvendinti. Manau, kad reikėtų pirmiausiai pripažinti, kad yra labai lengva atsisėsti ant mažos šalies sprando ir sakyti, kad jie privalo susitvarkyti savo viešuosius finansus. Tačiau problemųgi egzistuoja ir stambesnėse šalise, kurios yra tarsi recidivistės pažeidėjos ir e, nuolat pažeidinėja stabilumo ir augimo paktą. Ką Jūs galvojate apie stabilumo pakto sugriežtinimą ir sutvirtinimą, padarant jo taisyklės privalomomis, o ekstremaliais atvejais galbūt netgi Europos komisija turėtų pasinaudoti savo gale įsikišti į nacionalinį biudžetą? Galbūt netgi ex ante principų, kaip jūs sakėte. Aš žinau, kad tai yra tarsi didelis tabų, tačiau tuo pat metu keista yra tai, kad mes nesutinkame, kad, e, kad mes sutinkame su tuo, kad TVF gali kontroliuoti nacionalinius biudžetus, bet ne ES ar eurozona. Manau, kad tai yra didelis ir keistas kontrastas. Galiausiai, ką Jūs galvojate apie galimą e, eurozonos sprogimą? E, Pensijų sistemos problema Graikijoje, pavyzdžiui, nėra pakankamai gerai aptarta, bet manau, kad reikėtų apie tai pagalvoti. Ačiū, ponė Junkeri, prašom žodis Jums. Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų kolegos visuomet sukuria įspūdį, kad teiks vieną klausimą, bet jų atidžiai paklausius aš suprantu, kad iš keturių parlamentarų išgirdau 20 klausimų. Ir atsakydamas aš turėčiau tarsi tik tai keturis atsakyti. Wettbewerbsverzerrungen. Vienas kolega kalbėjo apie e, konkurencijos iškraipimus. Turiu pasakyti, kad e, mes labai intensyviai sprendėme uh, konkurencijos iškraipimo problemą ir su tuo susijusius struktūrinius aspektus. Euro grupės um, valstybės ir toliau labai intensyviai nagrinės konkurencijos iškraipimo problemą ateityje taip pat. Tai darėme praeitie, taip darysime ateityje. Tiesa, mes netikime um, rekomendacijų konkrečioms valstybėms. Tačiau, pavyzdžiui, Luksemburgas um, laikėsi mūsų pateiktų rekomendacijų ir tokiu būdu mes Užtikriname tinkamą ekonomikos politikos koordinavimą. Kalbant apie Tarptautinį valiutos fondą, turiu pasakyti, kad aš nemanau, kad TVF turėtų būti Graikijos krizės sprendimo būdas. Manau, kad euro grupė pati turėtų susitvarkyti su Graikijos problema. Taigi aš bet kokiu atveju pasisakau prieš galimybę Graikijos problemą spręsti per TVF. -ą. Tik ekstra atveju eurozonos valstybės galėtų gauti pagalbos iš tarptautinio valiutos fondo. Aišku, yra galimybių, pagal kurias būtų galima pagalbos iš TVF, tačiau reikia laikytis ES teisės aktų. Aš tikrai norėčiau, kad pačios e, Eurogrupės valstybės e, padėtų Graikijai išspręstų šią problemą ir kol kas negalvotų tik apie TVF. Euh, euh, Atsakydamas poniai Liulingis, norėčiau pasakyti, kad e, aš atmetu galimybę pradėti naudotis valstybių narių e, garantuojamomis paskolomis. Nes e, nuo vienos iki trijų Europos e, eurozonos valstybių nori atmesti uh, bendrijos priemonės taikymą. Be abejonės manęs tai nela, nedžiugina. Taigi galėtume numatyti vieną dalyką - tarp vyriausybinį susitarimą tarp eurozonos narių, kai e, Graikijai būtų suteikta dvišalė parama. Tai būtų vienintelė įmanoma galimybė jeigu mes atmestume tą metodą, tai yra valstybių narių garantuojama metoda. Bet nemanau, kad mums ta priemonė bus reikalinga, nes e, Graikijos konsolidavo programos turėtų užtekti. Noriu paminėti, kad mes dar turim devynis kalbėtojus, todėl prašysiu visų teikti po vieną klausimą, o ne po tris, tada man šiek tiek lengviau bus. Buvo paminėtas ponios Legar pasisakymas neseniai, bet reikėtų jį vertinti iš Graikijos krizės perspektyvos. Buvo pasakyta, kad tai yra susiję ir su kitomis eurozonos grupėms problemomis, tai yra netitikimais eurozonos viduje. Be abejonės tas klausimas nėra pats aktualiausias šiuo metu. nes akivaizdu, kad prioritetas atitenka Graikijai. Antras dalykas - skirtumų yra sukuriama nemažai dėl to, kad Vokietija yra, Vokietijos ekonomika yra palaikoma eksporto ir eksportas yra pagrindinė varomoji jėga. Tai yra vienas turbūt stambiausių skirtumų, jeigu bendrai vertintume eurozoną išriškėjančių. Turim pagalvoti apie globalius disbalansus, kurie kelia dar daugiau rizikos. Pirmiausia, prisiminkime tas valstybės narės, kurios prarado konkurencingumą ir turi chroninių struktūrinių e, biudžeto e, balanso problemų. Jų konkurencingumą pirmiausia reikėtų stengtis atkurti. E, prieš nukreipiant dėmesį nuo Vokietijos, turėtume to nepamiršti, nors aišku, Vokietijoje taip pat yra rimtų problemų, bet prie to dar sugrįšim. Dar vienas dalykas Aš sutinku su jumis, kai jūs sakote, kad šalys didesnės negu Graikija pažeidinėja augimo ir stabilumo pakto reikalavimus, o mes e, nesėimame jokių veiksmų. Taip, tai yra tiesa, bet prisiminkime 2003 metus. Tada buvo platesnė vizija. Ir dėl to reikėjo tokių, gal, galbūt reikėjo numatyti tokius drąsnius biudžeto apmažėjimus, bet koks tada poveikis būtų kaimininėms šalims. E, gal kur kas geriau būtų buvę jiems skirti daugiau laiko. Pensijų sistema yra be abejonės rimta problema ir privalome ją spręsti. Mūsų e, gyventojų senėjimo e, reiškinio finansavimo sistemos. Artimiausiais metais susidurs su dideliais sunkumais. Ir jeigu mes nesukursime subalansuotesnio finansavimo, tai visa socialinės apsaugos sistema sugrius. Pensijų sistemų finansavimo problema yra viena rimčiausių. Ir pagal e, problemas iškilančias finansų rinkose galėsime vertinti mūsų finansų politikos veikumą. Tačiau gana sunku kartais tą problemą yra pademonstruoti, ypač jauniems žmonėms, kurie e, turi kaupti lėšas pensijoms. Mes turim sukurti patikimą pensijų sistemą. Tada mes turėsime sveikesnį, sveikesnį sistemą bendrai. Iki. Problema dabar mums iškilo labai rimta. Devini kalbėtojai, todėl aš galiu suteikti jums nedaugiau kaip po 45 sekundės. Jeigu kalbėsit ilgiau, aš jūs nutrauksiu, nes kitaip atsakymams laiko neliks. Kad ir kaip bebūtų, 25 po 4 aš nutrauksiu visus kalbėtojus ir pasieksiu žodį ponu Junkeriui. Robert Goebbels, Philippe Lamberts, Annie Podimata, Pavanche Beres, Marian Tyson and Ramon Tremosa. So 45 seconds. We'll Taigi 45 minutės, ponas Wolf. Äh, Pirmininkė, krizė parodė mums vieną dalyką. Turime užbaigti bendros rinkos kūrimą, to dar nepadarėme. Turime užtikrinti, kad suderintume ekonominę mokesčių politiką ir sukurtume Europos darbo rinką Tai atrodo, kad kai mums reikia daugiau Europos, valstybės norės to nenori daryti. Kaip išspręs šią problemą? Ačiū. Pone Dati. Ačiū, panė pirmininkė. Graikijos krizė verčia mus koordinuoti ekonominę politiką europinių lygių. Praėjusią savaitę Pone pirmininkė, jūs surinkote eurozonos ministrus ir aptarėte įvairius pagalbos mechanizmus Graikijos naudai. Eurozonoje mes esame visi kartu, ar gerai tai ar blogai. Ir parama Graikijai netima iš jos atsakomybės, kad ji griežtai įgyvendintų savo ekonomikos gaivinimo planą. Kalbėjote apie galimus E, sprendimus, kalbėjote apie dvišalę paramą kartu su TVF parama. Tačiau atsižvelgiant į Eurogrupės ministro sustikimą, ką galite pasakyti, ką turėtų valstybės narės padaryti, ar yra kažkoks pagalbos graikiais e, grafikas. Atsiprašau, e, aš jau baigiu. Pirminkė, norėčiau sužinoti, ką jūs manote apie kanclerės Merkel reakciją? Taip pat norėčiau sužinoti apie Graikijos reakciją į Vokietijos nuomonę. Pirmininkė, negalime taip ir toliau elgtis, daug klausimų uždavinėti. Kitas žmogus, kuris užduos kelis klausimus, bus nutrauktas ir nebus atsakyta nei vieną. Toliau, ponia Kratsa. Ačiū, ponia pirmininkė pirmininkė, norėčiau pakalbėti apie Graikiją. Vienas ministras labai aiškiai pasakė, kad jokie, Graikija neprašo jokių pinigų, tačiau Graikija norėtų, kad būtų rinkoms pateiktas aiškus signalas, kad sumažėtų palūkanos. Ir tokio signalo reikia to jau pat, nes Graikijai reikia skolintis rinkose. Tačiau jau nustatytos priemonės neįtikino rinkos. Graikija yra prieimus įvairių sprendimų, yra pareikšta apie e, galima ES pagalba. Kokios formos galėtų būti ta pagalba, kad e, rinkos ją laikytų pakankama? Taigi, kokių priemonių galima imtis, kad jos būtų tikrai pakankamos? Ponas Gebelisas bet koje, kurioje ekonomikoje yra įvairių subjektų ir jų santykiai gali būti asimetriški. Kai kuriuose šalise yra perviršiai, kitose deficitai. Tokia yra situacija rinktinėse valstijose. Yra valstijų, kurios, kurių situacija geresnė negu kitų. Jūs minėjote Kaliforniją, kurios skola yra daug didesnė absoliučiais e, dydžiais negu Graikijos ir Junktinių valstybių skola yra daug didesnė negu Europos, ją finansuoja Kinai. Tačiau iš esmės Europos Kinai yra vokiečiai, nes jie parduoda, eksportuoja daug daugiau negu kitos šalis. Taigi trumpai, pirmininkė, mes esame pinigų sąjungoje, kurioje nėra ekonominio valdymo, nėra tinkamo bendro biudžeto, ir mums reikia euro rinkos euro obligacijoms. Taip pat. Toliau Filipas. Pone Junkeri, sveiki atvykę į Briuselį. Turiu paprastą klausimą. Žinoma, reikės valstybių narių biudžeto lygti kaip kažkaip išspręsti. Ir mums reikia ne daugiau dogmų, o daugiau tvarių viešųjų finansų. Kiek laiko mes dar žiūrėsime vien tik tai į išlaidas, o ne į pajamas. Kiek dar mes e, laiko nesieksime fiskalinės mokesčių konvergencijos tarp valstybių narių. Tai yra, pavyzdžiui, PVM suvienodinimo. Pone pirmininkė, labai ačiū už tai, kad kalbėjote aiškiai, taip pat ir atsakydamas į klausimus ir dėl Europos pagalbos mechanizmų Graikijai. Tačiau Aš norėčiau sužinoti, ką reiškia tas jūsų pasakymas prireikus. Vasaro 11 taryba prieėmė sprendimą, o kovo 5 dieną Graikija pateikė savo planą. Tačiau tapo aišku, kad e, nėra jokių kitų galimybių, nei buvo kalbėta e, apie galimybės kovo 5 dieną. Kitos ECOFIN tarybos metu Graikija turės ieškoti konkrečių būdų gauti paskolą, tačiau kaip e, ta, tai paveiks visą ES finansų rinką? Ačiū, ponia pirminkė. Viena pastaba. Paskutinė kofino taryba mane pribloškė, nes priemonės, kurios buvo patvirtintos, e, nu, buvo panaikino nekonvencinės priemonės bedarimo su užimtumo ir socialinių reikalų ministrais. 2008 metais jau žinojome, kad Graikijoje taip gali atsitikti kaip dabar ir tuo metu būtų buvę daug geriau, jeigu būtume pagalvoję apie 122 straipsnio panaudojimą. Visi būtų nuraminti ir dabar situacija būtų daug geresnė. O dabar visi kalba apie stabilumo paktą, nori, kad jis dar griežčiau būtų taikomas. Bet jeigu įvertintume dešimtį praėjusių metų ir sąlygas, kurios pablogino konkurencingumą valstybės narėse, tai suprastume, kad mums reikia ne griežtumo priemonių, o bendradarbiavimo priemonių. Ačiū ponė pirmininkė. Vakar Ispanijos banko pirmininkas palygino Ispanijos e, Ispanijos nekilnojamo turto paskolas su Ispanijos banko kapitalu. 450 milijonų eurų. Ir jie sako, kad didelė dalis tų paskolų nebus atgauta. Ar Ispanija bus kita Europos problema eurui? Ačiū. Pone Junkerį, mes paprašysime poną Trišė palaukti dar, kad jūs turėtumėte laiko atsakyti. Ponas Junkeris, tai aš panaudosiu keletą minučių ilgiau. Bet tegul jisai užeina. Man nepavyks atsakyti, aišku, į visus klausimus. dėl to, kad kai kuriuos jau iš dalies ar visiškai atsakiau. Taigi nekartosiu argumentų, kuriuos jau pateikiau anksčiau. Noriu keletą žodžių dar tarti apie Graikiją. Nes daugelis klausimų buvo susijęs su tuo, ką jau sakiau. Pirmiausia, norėčiau rezimuoti. Graikija turi gyventinti biudžeto konsolidavimo planą, kad jos pačios pastangos leistų jai atkurti sveiką biudžetą. Antra, Graikijoje parlamentas ir vyriausybė patvirtino tvirtas priemonės, kurios aiškiai rodo, kad Graikija nori išspręsti pati savo situaciją. Trečia, jeigu finansų rinkos ir toliau spekuliuos Graikijos nenaudai po to, kai Graikija padarė viską, ką gali ir toliau darys, ką gali, tai tuomet eurozona turės būti pasirengusi įsikišti ir padėti Graikijai E, pagal priemonę, apie kurią aš detaliai šiandien kalbėti negaliu. Bet kuri turėtų būti parengta, kurią mes turėtume ir galėtume panaudoti, jeigu to prireiktų. Ketvirta. Bet kokia mintis išmesti šalį iš eurozonos netrodo, kad būtų pagrista sveikų protų. Bet kokiu atveju niekas nesakė, kad Graikiją reikia išmesti iš eurozonos. Na ir jeigu kas apie tai kalbėjo, tai nebūtinai apie konkrečiai apie Graikiją. Tiesiog buvo kalbama apie tai, kad galbūt eurozona turėtų turėti priemonę tai padaryti bet kokios šalies atžvilgių. Na ir brėžiamas paralelės su jungtinėmis valstybėmis, bet man atrodo, kad tokie palyginimai yra tik iš dalies teisūs. Jungtinės valstijos turi valstybinę valdžią, kur priemonės yra centralizuotos. Eurozona neturi tokių pačių priemonių kaip centrinės vyriausybės. Turime stabilumo ir augimo paktą. kuris e, na, iš dalies atstoja vyriausybinio pobūdžio veiksmus, bet, bet nėra tas pats. Taip, mums reikia uh, minimalaus e, suderinimo mokesčių srityje lygio. Tai padarėme 91 metais, kai kalbame apie akcizus ir PVM. Ir turime tai padaryti ir kitose mokesčių srityse. Žinoma, neturime uh, e, užkėsti kelio sveikam konkurencingumui, kuris gali egzistuoti tarp įvairių eurozonos valstybių narių. Na, jūs kalbėjote apie, buvo kalbama apie euro obligacijų išleidimą prieš tris metus, bet tačiau nieko iš to neišėjo. Galbūt būtų buvusi gera mintis tai padaryti, bet tai nebuvo padaryta. Na, o dabar tą spragą bandome užkišti kalbėdami apie Europos valiutos fondo įsteigimą. Ir aš būčiau už tokią naują instituciją, aišku, nekalbėsiu apie tai, ar dėl to reikėtų pakeisti sutartį, ar galbūt būtų galima rasti išeiti pagal dabartinę sutartį. Manau, kad ne vieta ir nelaikas dabar apie tai kalbėti, tačiau mums iš tikrųjų reikia priemonės kitam kartui, kurią galėtume panaudoti, nesukeldami tokių dramų kaip dabar ir nuskeldami tokių principinių klausimų kelimo kaip dabar. Ir ar turiu dabar, na, apie bendrą rinką turiu pasakyti, kad aišku, kad turime užbaigti jos kūrimą, kad visa architektūra būtų aiškesnė ir tvirtesnė. Aš jau esu sakęs, kad visada maniau, kad 122 sutarties straipsnis nėra tinkamas teisinis pagrindas bet kokiems veiksmams Graikijos atžvilgiu. O poniai Dati, noriu pasakyti, kad aš suprantu jos mąstymą ir sakiau, kad Graikija pirmiausia yra atsakinga už savo namų sutvarkymą. Eurogrupės šalis iš tikrųjų turi būti pasirengusios padėti Graikijai, jeigu jai prireiktų finansinės paramos iš kitų eurozonos narių. Kalbant apie galimybę išmesti Graikiją iš eurozonos, turiu pasakyti, kad aš buvau prieš šią idėją. Ir kalbant apie tokią priemonę, pavyzdžiui, suteikti valstybei galimybę pasitraukti iš eurozonos, turėtume turėti omenyje, kad toks šalies išstojimas iš eurozonos atneštų tik nestabilumo eurozonoje. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Ačiū labai, ponui Junkeriui. Aš suprantu, kad jums buvo sunku atsakyti iš į tokią klausimų gausą. Spalio ketvirtą dieną vėl tikėsimės jūsų vizito. Ačiū dabar. Padarysime trumpą dviejų, trijų minučių pertrauką. Okay, everybody, if you could uh, sit down. Paprašyčiau visus dabar susėsti. Labai sudėtinga, kai sulaukiame garbingų svečių vieną po kito organizuoti posėdį. Kaip ten bebūtų, sveikinu Europos centrinio banko pirmininką, kurį visi puikiai pažįstame, kuris atvyko nu, įprastiniam dialogui apie pinigų politiką. Na, galima tikėtis turbūt ir, kad e, bus kalbama taip pat apie Graikiją ir čia, analizuojant tas problemas, kurios e, susijusios su Graikijos situacija, kaip paprastai ponas Trišė kalbės maždaug 15 minučių, po to galėsime užduoti klausimus. Pagal mūsų įprastinį formatą E, apie pinigų politikos klausimus, tačiau iš nesenos patirties noriu paprašyti neuždavinėti ilgų sudėtingų klausimų ir po to, nes po to gali nelikti laiko kitiems kolegoms užduoti klausimą. Na ir ponas Trišė, aišku, nesugebės atsakyti į tokius ilgus ir sudėtingus klausimus. Taigi, ačiū, kad atvykote, sveiki ir prašom jums žodis, ponia pirmininkė. Ačiū, ponia pirmininkė. Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, man labai malonu atvykti čia pirmą kartą, pirmą kartą šiais metais. Per pastarosius kelias mėnesius nuo 9 metų gruodžio mėnesio Eurozonos ekonomika apskritai pamažu atsigauna. Bet yra įvairių problemų susijusių su pokyčiais šalyse ir finansų rinkose, dėl ko kilo aktyvi diskusija dėl eurozonos ir jos funkcionavimo. Ir šio dieninė diskusija atrodo dar labiau savalaikė. Mes e, stebime, kokiems dideliams iššūkiams privalo atsakyti Europa ir Europos ekonomika. Mes stebime, kad ekonomikos ir pinigų politika privalo būti atsakinga, siekiant užtikrinti bendros e, valiutos e, stabilumą. Tai mūsų visų atsakomybė. Kaip įprasta, aš savo pranešimą pradėsiu nuo dabartinės ekonomikos būklės vertinimo. Kalbėsiu ir apie ypatingasias priemonės, kurių imsimės kriziai spręsti, o tuomet pereisiu prie biudžeto politikos. Kaip buvo minėta gruodžio mėnesį, nuo nuo praėjusio gruodžio ekonominės ir finansinės sąlygos gerėjo, nors ir gana kuklių tempų. Ekonominis aktyvumas, manoma, padidėjo 0,1 procento nuo trečiojo ketvirčio iki ketvirto ir pastarojo metų informacija patvirtina, kad galime tikėtis kuklaus atsigavimo šiais metais. Tai atitinka paskutinius ECB ekspertų prognozes ir taip pat kitų institucijų prognozes tai patvirtina. Ir manoma, kad 10 metais metinis augimas bus apie 1 procentą ir sustiprės 11 metais. Valdančiosios tarybos vertinimu šios prognozijos pavojai yra subalansuoti bet kaip jau buvo spėjama praėjusiais metais, atsigavimas bus netolygus palyginti įvairius regionus, sektorius ir laiko bėgį. Ir vis dar dominuoja didelis netikrumas. Kai dėl kainų pokyčių mes ir toliau matome, kad infliacija yra maža ir spaudimas infliacinis yra nedidelis. 10 metų vasario mėnesį infliacija sudarė 0,9 procentus inflacijos perspektyva atitinka kainų stabilumo ir pavojai šiai prognozijai yra subalansuoti. Ypač konkrečiai mes tikimės, kad infliacija liks apie 1 procentą ir pagal horizontą, kuris svarbus politikos priemonėms, bus kuklus dėl to, kad paklausa didėja nesmarkiai. Mūsų pinigų politikos analizė patvirtina mūsų lūkesčius, kad infliacijos spaudimas bus per vidutinį laikotarpį nedidelis, nes e, nesmarkiai didėja pinigų elementai ir kreditas. Paskolos e, įmonėms išliks, e, tas augimas išliks silpnas, na, o metinis paskolų augimas namų ūkiams didėja. Šie pokyčiai atitinka reguliarius e, praėjusio verslo ciklo dėsnius. Mes labai didžiai stebime kredito pokyčius ir nors nėra aiškių įrodymų, kad kreditas yra ribotas apskritai eurozonoje, e, situacija įvairiose šalise, sektoriuose ir priklausomai nuo bendrovų dydžio skiriasi. Dideliu prasme silpnas paskolų augimas yra susijęs su beprecedenčiu 9 metų nuosmukio dydžiu. Infliacijos lūkesčių rodikliai per vidutinį ir ilgesnį laikotarpį yra susaistyti pagal mūsų e, tikslą išlaikyti infliacijos dydį mažiau, bet artima 2 procentams per vidutinį laikotarpą. Ir būtent šią prasme valdančioji taryba dėl to paliko svarbiausias ECB palūkanų normas nepakeistas šio mėnesio pradžioje nes mano, kad šis e, palūkanų lygis yra tinkamas. Pinigų impulsas, kurį e, suteikia mūsų palūkanų normų sumažinimas, persidavė rinkos palūkanų normams. Na ir palūkanos, kurias ima bankai iš namų ūkių ir bendrovių ir toliau akivaizdus. Šis perdavimas turi būti vertinamas kartu su nestandartinėmis priemonėmis, kurias patvirtino ECB. Šios priemonės, ypač e, likvidumo banko teikimo paskirstimas e, su vienerių metų terminu, su įkaitu, buvo veiksmingas e, suteikiant finansavimą bankams palankiamis sąlygomis, stabilizuojant pinigų rinką ir skatinant palūkanų normų sprendimo, maž, mažinimo sprendimų perdavimą rinkai. Atitinkamai pagal ekonominį ir pinigų politikos vertimą valdančioji taryba šio mėnesio pradžioje nusprendė ir toliau padaikyti kai kurias neįlinės priemonės. Mes nenorime, kad būtų skatinama priklausomybė. Bankai turi patys imti savo tarpininkavimo vaidmens ir turėtų turėti visas paskaitas tai daryti. 12 mėnesių operacijos jau nutrauktos o šešerių mėnesių operacija, kuri bus vykdoma kitą savaitę, bus paskutinė. Be to mes nusprendėme sugražinti kintamų palūkanų aukcionus reguliarioms trijų mėnesių operacijoms nuo balandžio pabaigos. Tuo pat metu mes toliau e, suteikėme Eurozonos bankų sistemai neribotą prieigą prie Centrinio banko refinansavimo vykdome trumpalaikės operacijas, pavyzdžiui, vienos savaitės ir vieno mėnesio trukmės, tiek, kiek reikės ir bet kokiu atveju iki šių metų spalio vidurio. Taip ir toliau teikiama parama kredito, teikiant kreditą eurozonos ekonomikai. Taip pat noriu pakalbėti apie ilgalaikio, ilgalaikės pinigų politikos problemas, kurios, kaip žinau, jums yra įdomios, būtent santykius tarp pinigų politikos ir turto kainų. Finansų krizė atgaivino tą ilgą diskusiją apie santyki tarp pinigų politikos ir turto kainų burbulų. Ši diskusija yra susijusi su aiškiu klausimu, ar pinigų politika turėtų būti skirta tam, kad užkirstų kelią turto kainų burbulams. Ir nors šis klausimas neturi paprasto atsakymo, ECB pinigų politikos strategija paremta tuo, kad e, ji yra labai gerai tinkama e, spręsti problemas, kurias sukelia e, netvarus turto kainų pokyčiai. Mūsų įgaliojimai yra išlaikyti kainų stabilumą per vidutinį laikotarpį. Na, o ilgalaikis netvarus, netvarios finansų tendencijos ar netipiški kainų pokyčiai gali kelti pavojų kainų stabilumui artimas ryšys tarp pinigų politikos pokyčių ir kylančių disbalansų turto ir kredito rinkose reiškia, kad mūsų pinigų politika turi e, susekti tokius disbalansus ankstyvoje stadijoje ir reaguoti e, ilgalaikiams pavojams kainų stabilumui savalaikiu ir į ateitį nukreiptų būdu. Ir taip prisidėtų prie finansinio stabilumo. Mūsų pinigų analizė kuri daugiausia dėmesio skiria e, pinigų ir kredito stebėjimui, būtent tai ir padaro. Tai yra strategijos pagrindai, kurie, kuri numato tam tikrą e, palinkimą į vėją, kai e, vyksta pernelik didelis pinigų, kredito ar turto kainų augimas. Aišku, reikia viską vertinti blaivių protų ir ECB yra sukaupusi pakankamai žinių analizuojant uh, pinigų ir kredito pokyčius ir jų reikšmę kainų stabilumo pavojams. Ir tai yra akivaizdus pranašumas, kurį pademonstravo ECB sugebėjimai ir per krizę. Dabar norėčiau pakalbėti apie išdo politiką. Kaip žinote, finansų sektoriaus parama ir biudžeto priemonių panaudojimas finansinės ekonominės krizės kontekste daugelėje eurozonos šalių sukėlė didelius išdo disbalansus. Na ir nors daug eurozono šalių viršijo 3 procentų e, deficito dydžio e, santyki ir šiomis e, sąlygomis stabilumo ir augimo paktas, kuris būtent turi apsaugoti ir išlaikyti geras fiskalinės pozicijas, turėtų būti griežtai taikomas. ECB kviečia sustiprinti vyriausybės įpareigojimus, griežtai laikytis pakto nuostatų. Nacionalinės politikos, kurie turėtų fiskaliniam konsolidavimui suteikti didžiausią prioritetą, atsigaunant ekonomikai ir sumažinti deficito santyki, kad jis būtų mažiau 3 procentų BVP pagal esamas Ekofino rekomendacijas. Pagal stabilumo programų atnaujinimus vyriausybės atrodo e, šiais metais vykdo programas, tačiau reikės ir kitų priemonių kitais metais, kad galima būtų panaikinti per viešinius deficitus per atitinkamą grafiką. Kai dėl fiskalinės korekcijos turinio mes e, e, sveikiname, kad daugiau dėmesio skiriame išlaidos, nes viešieji sektoriai per krizę yra smarkiai padidėję, o konsolidavimas išlaidų prasme yra pademonstravęs, kad yra veiksmingesnis. E, vyriausybės gali sustiprinti pasitikėjimą fiskaliniu konsolidavimu, sustiprindami nacionalinius biudžetus ir gyvendinami struktūrinės reformas, kad sustiprintų potencialų augimą. Ir šiame kontekste aš sveikinu komisijos iniciatyvą patvirtinti Europos 2020 m. strategiją ir didesnį Eurogrupės vaidmenį daugia šaliuose šalių stebėjimo e, pastangose, kurios jau seniai turėjo būti vykdomas. Ir tuo pat metu reikia pabrėžti, kad e, fiskalinis stebėjimas pagal paktą yra reikalingas procesas ir reikia išlaikyti sutarties ir pakto nuostatas. Sėkmingas išeimas iš krizės pareikalaus ambicingų priemonių ir stiprios politinės valios įgyvendinant tas priemonės. Aš esu įsitikinęs, kad Europos išdo politikos e, kuriejai sėkmingai e, gražins viešųjų finansų tvarumą, na, o korekcijos, kurias vykdo Airijos vyriausybė ir pastaruoju metu Graikijos vyriausybė, gali būti kaip daug žalintis pirmieji žingsniai tolesnėme konsolidacijos procese. Dabar norėčiau keletą žodžių pasakyti apie disbalansus. Vienas e, svarbiausių finansinės krizės šaltinių buvo dideli pasauliniai išoriniai disbalansai. Šie disbalansai reiškia, kad didžiuliai kapitalo srautai judėjo į deficitos turinčias šalis ir šios įplaukos iš dalies buvo finansuojamas e, išleidžiant finansinės priemonės, kurių vertė per krizę e, smarkiai krito. Disbalansai atspidėjo, e, kad trūkumą tos vidutinio laikotarpio orientacijos į stabilę ir tvarę makroekonominę politiką pagrindinėse deficito ir pervišio šalise. Eurozona neprisidėjo prie tų disbalansų didėjimo, jos einamoji sąskaita yra artima balansui, bėgant metams. Krizė sukėlė dalinę tų pasaulinių disbalansų sumažinimą, tačiau ši korekcija atrodo iš esmės cikliška. Kai kurie struktūriniai faktai, kurie sukėlė tuos disbalansus, dar išlieka ir pavojus, kad netvari, netvarus globaliniai disbalansai gali vėl e, atsirasti ateityje, e, negali būti atmest, atmestas. O tam reikėtų griežtų politikos korekcijų svarbiausiose deficitus ir ar perteklius turinčiose ekonomikose. G20 sprendimas sukurti procesą, kaip būtų vertinamo, vertimas įvairių šalių makroekonominė ir struktūrinė politika, yra labai svarbus. Kad šis procesas būtų sėkmingas, reikia, kad kolegų priežiūra būtų sąžininga, be susitaikymo ir kad e, šalis turėtų valią ir veiksmų pajėgumus pakeisti savo vidaus politiką. Tai yra būtinos sąlygos, kad būtų sukurtas e, būdas e, geriau pasaulinė ekonomikai veikti. Eurozona gali įstoti į šį procesą iš pozityvių pozicijų, atsižvelgiant į jos vidutinio laikotarpio orientacinį pinigų politikos, fiskalinės ir makroekonominės politikos rytyje. Teikdamas noriu pasakyti, kad makroekonominiai disbalansai nėra e, e pasireiškia ne tik pasaulinių lygių, bet ir eurozonoje. Tai yra problema, kuri atspindi korekcijų trūkamą e, daugelį valstybių narių. Todėl būtina, kad atitinkamos šalis imtų stebėti kaštų konkurencingumo rodiklius, struktūrinės reformas ir fiskalinę konsolidaciją suderintų su principais ir taisyklėmis, kurie yra pinigų sąjungos funkcionavimo pagrindai. Tai leistų eurozonos šalims pilnai pasinaudoti Europos pinigų sąjungos makroekonominio nauda. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, um, as... Labai ačiū. Kaip įprasta, klausimai turėtų būti neilgesni kaip pusantros minutės, o atsakymas trys su pusė minutės tada mes turėsime gerą dialogą. Pirmiausia, Žan-Paul Gauzės. Merci, Dėkui, ponė pirmininkė, dėkoju gerbiamam e, pirmininkui. Aš, jei leistumėt, e, ponė, e, pakartoti norėčiau tai, ką sakiau ponui Junkeriui. Mūsų žmonės daugiau nebesupranta, su kokiais sunkumais mes susidarėme. Euro įvaizdis geras, Europos centrinis bankas irgi atrodo neblogą reputaciją turi, net ir dabartinėje painiavoje. Žmonės nebesupranta, ar mes esame solidarumo zona turinti vieningą valiutą, ar mes esame įsivėlę į visą eilę ginčių, kuriais bandome išspręsti dabar iškylančias problemas. Esu dėkingas už viską, ką Jūs pasakėte, bet norėčiau, kad Jūs pats savo mintis išdėstytumėt, kaip Jūs įsivaizduojate dabartinę situaciją. Ar parama Graikijai ir kokiai kitai valstybei yra priimtina? Kitas dalykas, kurį Jūs iš dalies paminėjote. Ar Jūsų nuomonė reikia, ar verta stiprinti stabilumo ir augumo pakto prevencinę dalį. Priemonės, kurių įmamasi sunkmečių, dabar atrodo yra per daug silpnos. Euh, Ačiū. Už šios klausimus kalbėsiu kuo trumpiau. Ir galiu pasakyti, kad Europos centrinis bankas visuomet skyrė daug dėmesio biudž išmintingam biudžetui. Sudėtingas dabar laikotarpis 2004-2005 metais buvo net keletas ES valstybių, kurios bandė atsikratyti stabilumo ir augumo pakto reikalavimu. Trys eurozonos valstybės tuo metu mane, kad stabilumo ir augimo pakto uh, taikymo apimti reikėtų susiaurinti, bet mes jį apginėme ir nuo pat to meto pabrėžėme, kad ekonomikos ir pinigų sąjunga susidera iš trijų pagrindinių elementų. Mes esame atsakingi už monetarinę dalį, mums reikia ekonominės sąjungos, mums reikia brandolio. Europa turi būti susijusi su biudžetinė išmintimi ir kontrolė, kurią vykdytų uh, jos tėvai steigėjai. Tai yra mūsų pamatas. Jūs matote puikių pavyzdžių dabar, patvirtinančių, kad mes tuo tikime. Sudėtingiausių metų visuomet kartodavom, kad jeigu mes e, nebūsime išmintingi biudžeto atžvilgių, tai susidursime su rimtais sunkumais. Aš pritariu Jums, kad reikia daryti viską, ką galime, kad stabilumo ir augumo paktas, kuris buvo šiek tiek pakeistas siekiant sustiprinti prevencinę dalį, nesusilpnintų e, nuobaudų dalies, sankcijų dalies. Sankcijų dalį irgi reikia įgyventi labai griežtai. Dabartinėmis aplinkybėmis galėčiau paminėti porą dalykų. Visų pirma, verbalinė drausmė yra labai svarbi. E, kiek aš suprantu, jūs kalbate apie sunkumus susijusiumis su daugybė tų įvairiausių pareiškimų ir deklaracijų. Būtų kur kas geriau, jeigu įvairios institucijos pirmiau pagalvotų prieš parengdamos savo nuomonės ir surašydamas jos dokumentuose. Taip atsitiko per paskutinį valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimą. Manau, kad tada buvo išreikšta labai aiški pozicija. Ji buvo labai puikiai suprasta visų suinteresuotų pusių, kurioms jį buvo skirta, o po to e, sekė faktai. Graikijos vyriausybė prieėmė naujus sprendimus aplinkybėmis, kurios, sutinku su jumis, buvo sudėtingos. Atsakysiu jūsų trečiąjį klausimą. Dėl rėmimo sąlygų. Aš laikausi nuomonės, kad reikia laikytis šių sąlygų. Negalima painioti subsidijos ar pervedimo su, e, nuolaid, su, su paskola be nuolaidų. Manau, kad čia mes kalbame apie paskolas be jokių subsidijų elementų. Ta reikia labai aiškiai suprasti. Kartai subsidijos, lėšų pervedimas arba tos lengvatinės paskolos yra supainiojamos į vieną. Paskola mūsų nuomonė yra vienintelė galimybė. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad be įprastinio stabilumo ir augumo pakto taikymo turi būti nustatytos sąlygos, kuria, kurių privalu griežtai laikytis. Pastaruoju metu Graikijos vyriausybės priimti sprendimai, kuriuos aš pats įvertinau kaip drąsius, ir Centrinio banko valdyba sakė, kad tokios priemonės yra įtikinančios ir e, iš dalies tenkina tas sąlygas, kurias iškėlė eurozonos valstybių ir vyriausybių vadovai. Mano nuomonė, tai yra labai svarbus elementas susijęs su parama be subsidijų, be nuolaidų. Pati valstybė turi būti susidūrusi visų pirma su ekstremaliomis problemomis. Jeigu situacija yra ekstremali, tada vis, problemų kyla visai eurozonai. Būtent taip buvo parašyta valstybių ir vyriausybių vadovų pareiškime. Europos centrinio banko nuomonė parama gali būti teikiama tokiomis sąlygomis. Parama be jokių lengvatų. Kaip jau paminėjau, ji turi būti susijęta su griežtomis sąlygomis ir uh, joje turi būti numatyta visos eurozonos stabilizavimo galimybė, būtinybė. Pirmininkė, aš e, nedrįsau pasakyti parlamentarams, kad jie šiek tiek įdomiau klaustų, bet atrodo, kad e, taip vyksta. Vortman e, Kol. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pirmininkui dėkui, kad jis atvyko į mūsų posėdį. Jūs kalbėjote apie prevencinę augimo ir stabilumo pakto pusę. Kalbėjote, kad būtent ši prevencinė pusė turėtų būti sustiprinta, reikėtų siekti, kad valstybės narės labai griežtai laikytųsi stabilumo pakto reikalavimo, o Prancūzija ir Vokietija iš tiesų savo laiku laiku teigė, jog reikėtų susilpninti stabilumo paktą. Šiandien, stebėdami bankų priežiūros instituciją ir tą kompromisą, kuris buvo pasiektas taryboje, suvokiame, kad vis dėlto krizės akivaizdoje svarbiausi tampa nacionaliniai interesai. Taigi, jūs kalbėte apie tai, kad um, prevencinė pakto dalis turėtų būti sustiprinta, tačiau kaip jūs įsivaizduojate tai padaryti? Ar mes turėtume gebėti įsikišti į, į konkurencijos e, politiką, už kurią iš tiesų yra atsakinga komisija ir pačios valstybės narės? O gal turite kitų minčių? Taigi, kaip atrodo e, tas e, prevencinės stabilumo pakto pusės stiprinimas? Your... Labai ačiū už klausimą. Aš norėčiau pabrėžti, kad jūs visai pagristai paminėjote, kad tam tikrų metų net ir šalis, kurios e, anksčiau to nedarydavo, dabar prašo, kad būtų susilpnintas paktas. 2005 m. sausio mėnesį buvo paskelbta mintis, paskelbtas straipsnis, ar stabilumo rūgumo paktas yra teisingas ir ar visas priemonės galima uh, E, taikyti vienodai. 3 procentų biudžeto deficitas, e, lyginant su bendru e, vidaus produktu, yra neadekvatus kriterijus. Turėtų būti vertinamas ekonomikos augimas, nedarbo lygis ir panašiai. Tuo metu buvo numatytos tokios referencinės sąlygos. Ir manau, kad mes tada daug ką pamiršome. Ir aš kalbu apie vairiausias vykdomosios valdžios šakas. Manau, kad pagrindinė problema prevencijai yra ta, kad kiekviena euro erdvės šalis, turiu galvoje visas 27 šalis, ne tik eurozono šalis, stabilumo ir augumo paktas yra taikomas visoms 27 narėms. Eurozonoje yra tik numatytos sankcijos, kurias gali taikyti e, kitos eurozono šalis. Taigi, pagrindinė problema yra ta, kad mes turime turėti tas kolegiškas valstybės narės, kurios darytų moralinį spaudimą toms ES ir eurozono šalims, kurios elgesi ne taip, kaip reikėtų. Uh, Dabar mes matome, kad bet kas iš mūsų gali padaryti įtaką eurozonai bendrai. Mes matome akivaizdžiai, kad vyksta demonstracijos ir mitingai. Dėl to e, suprantame, kad kiekvienos eurozonos vyriausybė turi tokiais atvejais susitvarkyti. Man atrodo, kad ryštas daryti moralinį spaudimą yra labai didelis Įsivaizduokite, kad galėtume panaudoti kitas priemonės, kaip jūs pati paminėjote, kitose srityse. Pavyzdžiui, subsidijų pervedimui pagal įprastinį Europoje taikomą mechanizmą. Būtų galima pagalvoti apie daug įvairiausių kanalų, kuriais galėtume perduoti savo norimą signalą. Tačiau, mano nuomonė, svarbiausia yra galvoti apie tikrą atsakomybės jausmą ir politinį ryštą įgyvendinti stabilumo ir augimo paktą. Kolegiškas spaudimas yra svarbiausias veiksnys. Pone Kratsa. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, jūs kalbėjote apie tikslus, apie siekį būti nepriklausomais ir apie ypatingasias priemonės. Mano klausimas susijęs su Graikijos situacija. Ar ECB pritartų Graikijos valstybės uh, skolijimosi galimybei, ar pritartų uh, galimybei remti Graikiją atsižvelgiant į sudėtingą ekonominę situaciją? Ačiū. we accept as collateral. Mes kaip užstatą priimame Graikijos vyriausybės akci, e, obligacijas. Ε, με, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, ενώ στην... Pone pirmininkė, aš iš tiesų ką kitą galvojau. Turėjau omenyje, ja. Kalbant apie paramos priemonės, kai jos jau nebebus teikiamos, ar Graikija bus taikomos tam tikros išskirtinės taisyklės ar reikalavimai ar ne? Ar jūs negalvojate, kad ECB galėtų Graikijai skirti daugiau dėmesio nei kitoms eurozonos valstybėms, nes Graikijai iš tiesų reikia didesnės paramos. Moment... Šiuo metu aš e, Graikijos vyriausybės priimtus sprendimus vertiname kaip gerus ir tikimės, kad jie bus įgyvendinti ryštingai. Aš jau sakiau, kad tie sprendimai yra įtikinantys ir drąsūs. Taip pat mes darome tokią e, darbinę prielaidą Europos centrinėme banke, kad stebėtojai, rinkos dalyviai ir visos finansinės institucijos palaipsniui supras, kad Graikijos vyriausybės sprendimai yra įtikinami. Todėl ir yra mano darbinė prielaida tokia, kad e, sustabdžius tas išskirtinės priemonės neiškils jokių sunkumų, nes turėsime vyriausybės užsatą. Um, viskas bus pagrysta Graikijos parašu. Jeigu paaiškėtų, kad tokia darbinė prielaida yra per daug optimistiška, nors aš nemanau, kad taip atsitiks, tada peržiūrėsim susidariusią situaciją. Tačiau kol kas aš tokią darbinę prielaidą darau ir norėčiau pasakyti, kad atsižvelgiant į priemonės, kurių imtasi, uh, E, ekonomikos atgaivinimo programos patikimumas turėtų būti palaipsniui pripažintas stebėtojų ir rinkų. Ačiū. Uda. Pone pirmininkė, trumpi trys klausimai. Jūs e, kalbėjote apie kreditų ar paskolų teikimą eurozonoje valstybėms narėms. Savame suprantama, um, kreditų teikimo sąlygos e, atspindi ir e, realias e, sąlygas atskirose valstybėse narėse. Kalbant apie veikėjus ir apie konkrečias sąlygas, ar jūs numatė tam tikras kredito teikimo sąlygas? Kitas klausimas. Dėl šalies išmetimo iš eurozonos. Ar turėtų būti numatyta galimybė um, išstoti iš eurozonos, jei nesilaikoma taisyklių, o po to galbūt uh, numatyta ir grįžimo galimybė uh, atitinkant uh, eurozonos stabilumo reikalavimus? Trečias klausimas. Jūs kalbėte apie disbalansus eurozonoje ir Europos Sąjungoje. valstybės turinčios didelį eksporto perviršį ar um, gamybinį perviršį, um, kaip jos turėtų formuoti savo politiką Europos centrinio banko požiūrių, kad ta politika būtų ekonomikos um, požiūrių protinga. Ačiū. Ačiū. Labai už šį klausimą. Pirmasis klausimas apie pasiskirstimą. Antrasis apie sąlygas, o trečiasis e, susijęs su perviršiais, e, gamybiniais perviršiais ir konkurencingumu. Atsakydamas į pirmą klausimą noriu pasakyti, kad e, Aš e, nemanau, kad reikėtų kaltinti finansinės rinkas, Europos centrinį banką ar konkrečius ekonomikos veikėjus. Turi pripažinti, kad mes e, susidurėme su problemomis siekdami padaryti rinkas skaidresnės, siekdami finansinės institucijas, įskaitant ir nebankinės institucijas, priversti dirbti skaidriau. Susidurėme su problemomis siekdami, kad finansinės priemonės, įskaitant išvestinės finansinės priemonės, būtų skaidrios. Uh, G20 e, valdyba taip pat e, sprendžia šias problemas ir mūsų laukia dar daug darbų. Iš tikrųjų, mūsų laukia e, didelės reformos tarptautinėme lygmenyje ir jei dabar visi ekonomikos veikėjai aiškiai suvoktų, kokių žingsnių buvo imtasi Graikijos atveju, kalbant apie rinkų pasidalymą. Tai būtų geras ženklas, tačiau tai nereiškia, kad aš nemanau, jog šis klausimas yra svarbus. Jis yra svarbus. Kalbant apie eurozoną, e, eurozona nėra kaip pasirenkamas e, meniu. Eurozona yra sukurta e, susitarus keletui valstybių. Ir tos valstybės dabar išgyvena tarsi bendrąjį likimą. Turiu pasakyti, kad mano supratimu, absurdiška būtų numatyti galimybę e, Graikijai išstoti iš eurozonos. Tiesa, ta galimybė teisinė prasme yra. E, tačiau ta galimybė galbūt yra rytojos galimybė, o ne šiandienos. Nes mes pamirštame eurozonos esmę. Ir vėlgi, jeigu norime kažką sustiprinti, tai turime kalbėti apie atsakomybę turime kalbėti apie bičiulių spaudimą, turime kalbėti apie bičiulių atsakomybę, kai bičiuliai nedarė atitinkamo e, spaudimo. Kalbant apie valstybių konkurencingumą, jis yra geras dalykas. Aš Nemanau, kad mes turime kritikuoti konkurencingų valstybių. Eurozona yra trys ar keturios valstybės, kurios e, turi gamybinį perviršį jau 11 e, metų ir jų infliacija yra mažesnė už vidutinę. 1,25 procento arba 0,05 procento infliacija yra numatyta eurozonai. Ir tai aiškiai yra mažiau nei tie numatyti 2 procentai. Taigi, e, tos šalis tikrai yra patikimos. Jei kai kurios valstybės valstybėse būtų didesnė infliacija, tuomet reikėtų griežtesnių taisyklių. Visos valstybės turi pripažinti, kad reikėtų griežtesnės um, išdo politikos stebėsenos, jei infliacija būtų didesnė. Aš nekalbu apie Vokietiją, kalbu apie keletą valstybių. Kalbant apie einamosios sąskaitos perviršį, jei jo nebūtų, kaip mes būtume sugebėję finansuoti kitų valstybių deficitą. Manau, kad e, mes nesame tokie e, išsibalansavę. Mes neprisidėjom prie pasaulinių disbalansų, nes pas mus perviršiai e, kompensavo kitų deficitus. Aš e, nesakau, kad taip yra gerai, mes turėtume visi sviruoti apie vidurkį, apie balansą. Negalima pateisinti blogai veikiančių ekonomikų. Negalima jų kritikuoti dėl ko, kad jos augina, didina savo konkurencingumą ir nori būti labiau subalansuotos ir konkurencingesnės vėliau. Tačiau aš manau, kad tos, kurios, kuriuoms sekasi dabar geriau negu vidutiniškai, amžinai taip nebus, nes uh, jos netitiks ilgalaikio eurozonos apribojimų. Na, beje, kiek tai liečia ECB, infliacijos prasme, per pirmuosius 12 euro metų, na, vėlgi, jeigu, kaip sakiau, pasieksime E, metų pabaigoje 0,95 procentų e, infliacija, tai bus e, geriau negu ką pavyko padaryti Bundesbankui per ankstesnius laikotarpius. Taigi mūs, mums pavyksta pasiekti tinkamo kainų stabilumo lygio, kuris pasauliniu mastu laikomas maždaug na, referenciniu lygiu. Labai trumpai. Taigi atsakymas į klausimas būtų, kad jūs ragintumėte kitas valstybės narės siekti perviršių einamojo sąskaitoje. Ne. Aš sakyčiau, kad per ilgesnį laikotarpį visos šalis, visos ekonomikos. Na, aišku, reikia atsižvelgti ir į demografiją. Pavyzdžiui, šalis, kuri, kurios demografinė padėtis bloga, yra visiškai pateisinama, kai turi einamosios sąskaitos perviršį palyginti su šalies kurioje demografinė situacija yra labai dinamiška. Reikia atsižvelgti į skirtingas sąlygas. Tačiau apskritai visos šalis turėtų e, sviruoti, maždaug sviruoti apie vidutinę eurozonos infliaciją, e, darbo kaštų vidurkį, atsižvelgiant aišku į demografiką, e, kai kalbam apie perviršius ar deficitus. Tačiau apskritai tai, ką vadinu eurozona, turėtų būti subalansuota. Man atrodo, kad tai būtų tinkama pozicija dideliai pramoniniai ekonomikai šilkime pasaulyje. Atrodo, kad su laiku mes patiriame šiek tiek infliacijos. Toliau Edvardas, ponia Trišė. Labai aiškiai pamenu, prieš penkerius metus jūs gynėte stabilumo ir augumo paktą, kai kurios valstybės narės norėjo jį susilpninti Tačiau nepamenu, kad bankas protestuotų, kai ministrai nusprendė netaikinti, ne, nepriimti komisijos pasiūlymo, netaikyti, neaudituoti viešųjų finansų statistikos. Dėl tos priežiūros, ar jūs esate patenkinti, ta prasme, kad tai jeigu pažvelgsime į TVF, jų priemonės yra, jie priemonių turi daugiau. Dabar Europos centrinis bankas kalbasi su šalių centriniais bankais, kurie yra nepriklausomai, komisija bendrauja su ministrais. Kodėl nereikėtų atverti, nepradėti pokalbių su e, profsąjungomis, su svarbiais ekonomistais, nes dažnai būtų galima sulaukti daugiau informacijos. Na ir galiausiai, ar jūs esate patenkintas procedūromis, e, kurios taikomos per viršinio deficito atveju? Na, visų pirma, turiu Jums pasakyti, kad mes prieštaravome tam, kai buvo nuspręsta neišplėsti audito ir kontrolės vietoje, tikrinant skaičius ir faktus. Ir aš, tikiu, aš manau, kad tinkamas sprendimas bus priimtas šiandien. Tai šis sprendimas yra labai būtinas. Visiškas skaidrumas šioje srityje ir visiškas žaidimų, kurie anksčiau buvo žaidžiami panaikinimas, yra e, iš esmės absoliučiai, absoliučiai būtinybė. Tai yra visiškai aišku. Mes esame atviri bet kokiam dialogui, mes nuolat palaikome dialogą su ekonomistais, mes labai aktyviai bendra, bendradarbiaujame kolokviumuose, diskusijose net ir mūsų pačių būstinėje mes esame visiškai atviri ir dalyvaujame makroekonominėme dialoge su profsąjungomis Europoje reguliariai. Ir šią prasme, man atrodo, kad mūsų pareiga yra kaip nepriklausomam bankui būti atsakingam prieš žmonių atstovus ir apskritai mes esame atskaitingi viešai nuomoniai Aš visiškai nematau jokio atvejo, kur mes na, vengtume atsakyti, papasakoti tai, ką mes darome, ar vengti atsakyti į klausimus, kuriuos mums užduoda. Man atrodo, kad aš atsakiau jūsų klausimą. per viršinis deficitas. Matome, kur esame šiandieną. Matome, kokiu mastu reikia E, stiprinti procedūrų pagal stabilumo ir augimo paktą įgyvendinimą. Mes esame situacijos, sudėtingos situacijos viduryje. Na ir nekalbant labai neigiamai dėl eurozonos, nes kartais pasitaiko tendencijų e, Europoje, kur yra sudėtinga institucijų sąranga su parlamentu, komisija, taryba. Per daug kartais dėmesio skiriame daiktams, kurie ne, neipatingai gerai veikia, kurie turėtų veikti geriau. Nepaisant to, pažvelkime į eurozoną kaip konsoliduotą ekonomiką. Kaip aš sakiau, kalbėdamas, jog esame subalansuota ekonomika e, viso pasaulio atžvilgių ir neprisidame prie disbalansų. Taigi, konsoliduota konsoliduoti viešieji finansai, tai yra deficitas, yra 7 procentai BVP eurozonoje. Labai gaila, bet kai, kas, kai kurių deficitai yra didesni negu 7 procentai, kitų mažesni. Vidurkis yra 7 procentai. Koks yra jungtinių valstybių lygis? Apie 10,5 procentų. Taigi 3,5 procentinio punkto aukštesnis negu eurozonoje. Japonija apie 10,5 procento, vėlgi 3,5 procentinio punkto daugiau negu eurozonoje. Tai yra kitos dvi didžiausios ekonomikos G7. Jeigu pakalbėsime apie kitas G7 ekonomikas, tai rastume ir tų, kurių lygis e, deficito yra didesnis negu mūsų. Aš tai sakau, kad e, turbūt net jeigu ir prastai gyvendindamas, labai blogai gyvendindamas kai kurių šalių atžvilgių e, paktas, apskritai pats faktas, kad e, tas disciplinos buvimas mums neleido nueiti į kraštutinumus, pasiekti tokio lygio, kaip pavyzdžiui, Junktinėse valstijose ar Japonijoje. Silvi. Ačiū, ponia pirminkė. Pone Trišė, malonu, kad kalbėjote apie bendrą likimą įvairiomis kalbomis, tačiau, kai skaitai laikraščius, toks įspūdis nesusidaro. Atrodo, kad daug kas pamiršo, kokia buvo bendros valiutos prasme. Taigi mano klausimas yra gana filosofiškas. Kalbate apie bendrą likimą, ir kad užtenka taisyklių, kolegų spaudimo ir viskas veiks puikiai. Ne visada pakanka turėti taisyklės, kaip pavyzdžiui taisyklės, e, tas, kurios buvo padiktuotos ant Sinajaus kalno. Kas tikrovėje galėtų e, mus užtikrinti, kad šis puikus projektas e, išgyvens? Nu, tas peer pressure, kolegų spaudimas. Galima šį pasakymą išversti į prancūzų kalbą, man atrodo, jis yra kilęs iš senosios prancūzų kalbos. Aš, aišku, jums sutinku su jumis dėl to, kad kai sakiau, jog ECB, Europos centrinis bankas, Europos centrinio banko nuomonė, mūsų likimas daug bendresnis, negu gali pasirodyti. Na, o krizė, didžiausia krizė po antrojo pasaulinio karo, ir kuri galėjo tapti didžiausią krizę po pirmojo pasaulinio karo, jeigu ne kai kurie centrinių bankų ir vyriausybių priimti drąsų sprendimai. Taigi, nestebina tai, kad ši krizė atvėrė mums akis ir privertė visus susimastyti apie ES įkūrusių žmonių filosofiją, eurą kūrusių žmonių pagrindinę filosofiją. Ta filosofija buvo skirta tam, kad būtų sukurtas, sukurta bendra gerovė ir taika. Tai turėjo būti bendras likimas, kurį, kuriam, prie kurio prisidėtų bendra valiuta. Na ir, man atrodo, bendros valiutos e, istorija buvo sėkminga. Jūs kaip žmonių e, atstovai galite mane pataisyti, jeigu aš klystu. Tai, ką patirime dabar, filosofinė prasme, kadangi jūs paprašėte pafilosofuoti, na, tai dabar patirėme didžiulę sėkmę. kalbama apie 2,5 eurozonos BVP. Ir faktas, šalis, kurios BVP sudaro 2,5 procento BVP eurozonoje, ir tai, kad ta šalis, to šalies situacija daro poveikį kitoms valstybėms narėms, mums kaip tik ir duoda tą signalą, kad mes esame visi toje pačioje valtyje. Ir bet kas, bet kuriuo metu, bet kuriais laikais blogais ar gerais turi atlikti savo užduoties dalį, prisimti savo atsakomybės dalį. Na ir iš tiesų pasikliauti tais eurozonoje, pasikliauti tais, kurie galbūt kartais ir šiek tiek lėčiau eina ar ne visą priklausančią neštą neša. Pagal visą tėvų steigėjų filosofiją, visą sutarties dvasę, tai, ką mes darome, kadangi turime tik tai vieną valiutą, reiškia, kad mes e, ją turime ginti 340 milijonų Europos piliečių vardu. Ačiū. Sąsai tarp monetarnės ir fiskalinės politikos bus gyvybiškai svarbi vidutinės trukmės ir artimiausių metų e, atkuriant ekonomiką. ECB ir Junktinio Amerikos valstijų išdas e, atliks kritinį, kritiškai svarbu vaidmenį. E, jeigu dviejų procentų e, biudžeto deficitas bus išlaikytas artimiausių metų, kas atsitiks, jeigu valstybės narės sumažins skolinimosi mastus. Ir tada be bejonės atsiras tam tikras spaudimas finansų rinkoms ir centriniams bankams. Kokios priemonės jūsų nuomonė bus reikalingos, kad mūsų finansų rinka taptų patikima? Kitas konkretus klausimas. Ar manot, kad ECB atlieka tam tikrą vaidmenį koordinuojant uh, E, valstybės skolos klausimus. Galbūt būtų galima Europos centriniam bankui aktyviau pasireikšti. Planuojant refinansavimo terminus. E, Ačiū. Kaip jūs žinote, yra priimtas ECOFIN sprendimas, pagrystas komisijos e, pranešimu, kuris turi būti patvirtintas nacionalinėse vyriausybėse. Ten kalbam apie vidutinės trukmės programą. Kaip aš sakiau savo išankinėje kalboje, mes prašome, kad būtų visapusiškai gyvendinta programa, dėl kurios yra susitarta ir dėl kurios buvo priimtas sprendimas pagal naująją Lisabono sutartį. Būtent e, kitos valstybės narės turi nuspręsti dėl e, E, suinteresuotos šalies. E, ji neturi teisės balsuoti. Tai yra nauja taisyklė numatyta naujoje sutartyje. Tuo pagrindu, man atrodo, kad būtų protinga ne tik nesukurti per daug didelės naštos monetariniai politikai, bet ir sustiprinti pasitikėjimą. Kaip aš suprantu, pasitikėjimo elementas yra gyvybiškai svarbus dabartiniu metu. Labai svarbu sugebėti įtikinti mūsų žmonės, įtikinti būtinius vartotojus, įtikinti įmonių savininkus ir ekonomikos veikėjus bendrai, kad jie gali pasitikėti e, ar gali tikėti savo finansinė ateitimi ir nebijoti, kad bus sukurta per daug didelė uh, E, fiskalinių reikalavimų našta. Man atrodo, kad tai yra labai skausminga tose šalise, kurios turi realias dabar problemas, tačiau tai pasakytina apie visas ES narės, ne tik eurozonos šalis. Ir manau, kad tai būdinga ne tik ES valstybėms narėms, bet ir visam industrializuotam pasauliui. Tai yra irgi elementas, kurį aš jau paminėjau. Aš būčiau atsargus ir sakyčiau, kad nereikia ACB per daug aktyviai įtraukti į išdo klausimų koordinavimą arba į atitinkamų skolų problemų koordinavimą skirtingose šalise. Vienintelė pastaba, kurią aš norėčiau išsakyti, mane pritrenkė tas faktas, kad gana dažnai valstybės E, susiviliojo trumpalaikėmis e, paskolomis ir todėl e, pratesė atsiprašau, su, sutrumpino savo skolinimuose terminus ir tada jos tapo labiau pažeidžiamos ir nestabilios. Labai svarbu išlaikyti reikalingą e, skolos trukmę, bet manau, kad tai pasakytina visoms šalims. Tačiau nemanau, kad tai turėtų daryti Europos centrinis bankas ar kuris kitas centrinis bankas. Per daug aktyviai jie neturėtų kištis į išdo tvarkymą. Uh, Ačiū, ponas Huntis. Atsiprašau, sako pirmininkė, aš suklydau. Pascal dabar. Yes, you, no, yet, Pascal Pone Huntis, dar ne jūs, pirmiau Paskaliui žodis. Oui, bonjour, monsieur Trichet, ici. Labą dieną, ponė Trišė, aš čia sėdžiu. Norėčiau sugrįžti prie anksčiau girdėto klausimo apie e, einamosios sąskaitos perteklių ir deficitą. Čia mes kalbame apie Europos vyriausybės ir per krizę e, pasimokėme to, kad e, viena vertus e, kai kur padidėjo deficitas, o kai kur padidėjo perteklius. Mes kalbame apie skaičius. Žinome, kad Graikijos einamosios sąskaitos deficitas dabar yra 40 procentų nuo BVP, tai yra nepriimtina. Tuo tarpu Vokietijoje yra 7 procentų BVP perteklius. Jūs kaip Europos monetarinės politikos uh, sargas, turbūt suprantate, kad vieninga viena valiuta yra neįmanoma, jeigu skaičiai taip skiriasi. Ką būtų galima padaryti, kad tokių problemų išvengtume? Graikai naudojasi eurų kaip valiuta, bet jie negali, ir jie negali nuvertinti savo valiutos, devalvuoti jos. O ir vokiečiai negali padidinti Vokietijos markės vertės nes visur dabar taikomas euras. Taigi, ką jūs galėtumėt pasiūlyti, kokias bendro valdymo einamosios sąskaitos priemonės galėtume taikyti? Kaip galima išlaikyti ekonomikos balansą? Jūs sakėte, kad visa eurozona turi būti subalansuota ir negali būti tokių didelių disbalansų, nekvestionuojant paties euro le sans remettre en cause l'existence même de l'euro est peut-être la phrase à laquelle. Aš jokių būdų nenorėčiau kvestionuoti euro egzistavimo. Vienaip ar kitaip euro zonos viduje esama mechanizmų, ekonominės korekcijos mechanizmų, kurie veikia, pavyzdžiui, per konkurencingumą. Aišku, svarbiausia yra prevencija, aš visada tai pabrėžiau. Dialogų su eurozonos valstybių vyriausybėmis metu dar 2005 metais buvo pasakyta, kad viena svarbiausių sričių, kai reikalinga abipusė kontrolė, tai yra būtent konkurencijos kontrolė. Kalbėjome apie gamybos sąnaudos skirtingose ekonomikose. Dešimties metų euro istorija suteikia galimybę mums ir pasimokyti dabar galiu pasakyti, kad be aktyvios biudžeto politikos dar labai svarbi ir labai veiksminga konkurencijos politika. Labai svarbu stengtis tinkamai kontroliuoti deficitus ir gamybos perviršius. Kalbant apie einamosios e, sąskaitos e, perviršį ir deficitą, turiu pasakyti, kad reikia atkreipti dėmesį ir į demografinius aspektus. Turime pasitelkti visas priemonės, kurios yra reikalingos, e, kad pensijų sistemos veiktų tinkamai. Amžiaus piramidė dabar yra išsideformavusi. Todėl būtent demografinio aspekto jokių būdų negalime pamiršti. Pats svarbiausias dalykas ir yra teisingos konkurencijos plėtra. Dabar mes susidurėme su truputį mažesne nei 2 procentų infliacija po 12 metų pagaliau kalbame ir apie kainų stabilumą, kalbame apie gairias, apie 2 procentų infliacijos ribą. Tai yra toks tikslas, kuris yra pripažįstamas e, visame pasaulyje, net amerikiečiai pritarė tokiai e, infliacijos ribai. Jei amerikiečio paklaustume, ką jis galvoja apie aukščiausią galimą infliaciją, tai jis tikriausiai atsakytų, kad tai būtų 2 procentai arba maždaug 2 procentai. Kalbant apie atskirų valstybių infliacijas, turime pasiekti, kad e, valstybių infliacija taip pat neviršytų 2 procentų ribos. Kiekvienais metais e, silpnėja valstybių konkurencingumas, jei yra didelė infliacija. Ir mažai konkurencingos valstybės turėtų pradėti veikti. Aš norėčiau jas paskatinti, kad jos laikytųsi mūsų užsibrieštų tikslų. Ir tai padarė Vokietija. O Vokietija įstojo į eurozoną susivienijus rytų ir vakarų Vokietijai, Vokietija tikrai nebuvo konkurencinga, jis susidurė su didelėmis problemomis ir ilgą laiką jos infliacija buvo vos mažesnė už 2 procentus. Tačiau dabar Vokietijos konkurencinė situacija pasikeitė gerąją prasme ir tai yra labai normalu. Taigi Vokietija parodė, kad yra įmanoma sustiprinti tą sąlyginę konkurenciją. Tačiau Vokietija turi ruoštis ir demografiniams iššūkiams. Tai taip pat yra labai labai svarbu. Ačiū labai, ponia Šuntis. Dabar jums žodis. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia banko pirmininkė. Jūs minėjote, kad e, esama labai skirtingų krizės interpretacijų ir neseniai jūs pats e, kriziai prasidėjus sakėte, kad kiekviena valstybė pati turi susidoroti su krizės iššūkiais. Tačiau visiškai neseniai vėlgi jūs teigėte, kad reikalingi paramos mechanizmai. Mano klausimas paramų priemonių e, Lisabono sutartis nenumato. E, tačiau kokioms sąlygoms esant tos paramos priemonės vis dėlto yra reikalingos. Kalbant apie Graikiją, jūs minėjote, kad reikėtų kalbėti apie bankų likvidumo stiprinimą. Kokia yra jūsų nuomonė? dėl Graikijos bankų likvidumo stiprinimą, kurį turėtų užtikrinti Graikijos vyriausybė. Ką Jūs patartumėte Graikijos ekonomikos ministrui? Ar ši bankų likvidumo stiprinimo programa turėtų būti tęsiama? Uh, Aš jau minėjau, kalbėjo apie sąlygas, kurioms esant eurozonos vyriausybės turėtų imtis, tai yra tiksliau pasakas, turėtų teikti su sąlygomis nesusietas paskolas. Tačiau, jeigu mes laikytumėmės tam tikrų griežtų sąlygų, tuomet ta E, pagalbos priemonė būtų nesusijęs su reikalavimais. Ir priemonės būtų teikiamos e, pagalbos reikalaujančiai valstybei ir vėlgi tas paramos teikimas turėtų poveikį visai eurozonai. Europos taryba teigia, kad e, reikia imtis tam tikrų priemonių, kai iškyla grėsmė eurozonos stabilumui. Taigi aš neturiu nieko pridurti tam, kas jau buvo pasakyta. Aš tikiuosi, kad tai yra pakankamai aišku. Kalbant apie paramą, dėl kurios e, susitarė atskiros vyriausybės, Turiu pasakyti, kad e, kalbame apie didelę paramą. Ir Europos centrinis bankas, teikdamas finansinę paramą bankams ir finansinėms institucijoms, teikia 25 procentų ES BVP dydžio paramą. Taigi, E, ši ES, Europos centrinio banko teikiama parama ES yra panaši kaip ir JAV teikiama parama. Šis sprendimas buvo priimtas e, Eurozonos vyriausybių ir tai, ką padarė ECB, jokių būdų nereiškia, kad tą priemonę reikia ir pasinaudoti. Daugeliu atveju nelaimint patekusios valstybės pasipelnytų iš tokios priemonės, tačiau vis dėlto labai svarbu sutelkti e, galimas priemonės kovojant su įvairiomis rizikomis. Taigi ta parama yra teikiama tiek ES, tiek e, JAV. Νίκη Σαβέλα. Κύριε Πρόεδρε, οι ελληνικές τράπεζες... Pone pirmininkė, Graikijos bankai iš esmės yra Europos centrinio banko filialai. Iš tiesų dabar stengiamasi pasiekti, kad e, Graikijos bankų sistema išliktų stabili. Tačiau dabar mes kalbame apie prevenciją. Tai noriu pabrėžti. Kalbant apie prevenciją, turiu pasakyti, kad kol Graikijoje yra krizė, Graikijos bankai susiduria su didelė likvidumo problema. Tačiau vis dėlto šie bankai, kaip jau minėta, yra Europos centrinio banko filialai. O jūs kalbėjote, kad jei Graikijoje bus susidurta su likvidumo problema, tuomet Europos centrinis bankas rems Graikiją. we will of course apply. Žinoma, pritaikysime visas taisyklės, kaip darėme su Airijo, su kitomis eurozonos valstybėmis narėmis, be jokios kalbos. Pone Giori, ačiū pirmininkė. Visada malonu su jumis pasikalbėti. Kaip tikriausiai žinote, darbo tvarkėje turime diskusiją dėl bankų priežiūros sistemos ir norėjau paklausti jūsų apie rizikos valdymą, apie sisteminės rizikos valdybą. Ši valdyba bus pagrįsta Europos centrinio banko modeliu. Aš tam pritariu, bet įtikinkite mane, kokios šiai valdybai bus prieinamos priemonės, kad ji galėtų geriau veikti perspėdama mus apie kylančius pavojus. Taigi, kokios būtų tos valdybos stipriosios pusės jūsų nuomonė? Na, o antrasis klausimas apie šią valdybą būtų e, susijęs su pakeitimais, kuriuos esame pateikę komisijos pasiūlymai. Komisijos pasiūlymas sakoma, kad į koordinatinį koordinacinį komitetą bendroji valdyba e, deleguos penkis asmenys ir ne, nekalbama apie proporcijas. Lenkijos ir Vengrijos pakeitimai <clears throat> būtent šiai nuostatai siūlo, kad e, deleguoti nariai būtų iš eurozonos ir, už euro, ir, ir iš ne eurozonos. Tai yra svarbus pakeitimas, nes krizė veikia mus visus, ne tik eurozonos narės todėl valstybių narių, kurios nėra eurozonos šalis, eksperto dalyvavimas taip pat būtų svarbus ir aš paprašyčiau jūsų paramos. Ačiū, ponė. Visų pirma, turiu pasakyti, kad sisteminės rizikos valdyba, aišku, pasinaudos tuo, kad galės mobilizuoti ECB pajėgumus viena vertus 27 centri, nacionalinių centrinių bankų pajėgas, kurie bus rizikos valdybos rėmėjai, tikdami informaciją ir taip pat prisidedame prie techninės struktūros, mes patys įdarbiname iš 27 valstybių narių papildomus protus, kad galėtume imtis tos naujos atsakomybės. Ir aš iš tikrųjų manau, kad prisidėjus vairių institucijų vadovams užsimančių mikro priežiūrą, mes iš tikrųjų, kaip ir siūloma buvo Larozie ir ką dabar pasiūlė komisija, Labai gerai, kad e, tai aptarė parlamentas kartu su visomis susijusiamis šalimis ir aš tikiuosi, kad rasime tinkamą būdą, kaip sukurti geriausią rizikos valdybą. Bet kokiu atveju mums reikia tam tikros uh, e, organizacijos, kuri užsimtų sisteminę riziką, nes matome, ką patyrėme, kai susidurėme su sisteminė rizika šio dydžio kaip dabar. Na, dėl tų pakeitimų, tai pasakyčiau, kad teisinė problema, kuri kiltų jūsų pakeitimui. Na, bet aišku, aš nenoriu kišti, kištis jūsų diskusiją, nes e, čia yra jūsų parlamento diskusija. Tačiau ta prasme, to, to, tokiu mastu, kiek eurozona pati auga bėgant laikui, Juk pradėjo, prasidėjome, iš pradžių buvo 11 šalių, dabar jau yra 16 ir jeigu pasakysime, kad yra 3 iš eurozonos ir 2 ne iš eurozonos, mes iš vis e, galbūt busime neteisingą taisyklę sukūrę, kai euros, ne eurozono šalių bus tik tai dvi, o visos kitos bus iš eurozonos. Galbūt reikėtų sakyti, kad tie penki žmonės turėtų atstovauti 27 valstybių struktūrą. Žinoma, jie turi atstovauti 27 valstybių struktūrą. Ir jeigu jūsų mintis yra tokia, tai žinoma, kad be jokių kalbų taip ir turi būti. Tačiau nebūtinai tai reikia rašyti į sutartį ar į patį teisinį tekstą, nes tai nebūtinai gali atitikti situaciją ateityje. Tačiau tai, ką jūs sakote, žinoma, be jokių kalbų. Otmarkaras. Pone pirmininkė, noriu pateikti Jums vieną klausimą. Praėjusią savaitę e, parlamento krizių komitete dalyvavo Graikijos ministras pirmininkas. Buvo pasakyta, kad viena vertus e, Graikija turėtų laikytis e, TVF taisyklių, priešingų atveju negaus paramos. Buvo kalbėta apie galimybę gauti finansinę paramą ilgalaikėje perspektyvoje. Kaip Jūs vertinate tokią galimybę? Antras klausimas. Graikijos ministras pirmininkas labai aiškiai pasakė, kad e, jam nereikia finansinės paramos. Jam reikia apsaugos nuo globalios e, finans, finansų rinkos ir joje operuojamų spekulacijų ir atitinkamų garantijų susijusių su palūkanų normomis. Kaip ECB vertina tokias ministro pirmininko mintis? Trečiasis klausimas. Mano supratimu, saugumo ir augimo paktas e, nėra pakankama priemonė užtikrinti finansinį stabilumą. Kaip Jūs vertinate komisijos nario Oli Reino pasisakymus dėl didesnės įtakos ES biudžeto politikai? All, we, we are... Visų pirma, čia mes kalbame apie problemą, kuri yra aktuali dabar. Tai yra Graikijos atgaivinimo programa, jos įgyvendinimas, jos patikimumas. Mes turime atgauti reputaciją, tai yra skubus klausimas. Nauja struktūra be bejonės e, turės būti sukurta tolimesnėje perspektyvoje, jeigu aš viską teisingai suprantu. Europos e, pinigų fondas ar monetarinis fondas, kaip žinot, mes nemėgstam to būdvardžio monetarinis. Europos monetarinė institucija yra Europos centrinis bankas. O kai kalbame apie Europos monetarinį fondą, tai suprantame tarsi, kad yra bandoma įsteigti ar sukurti tam tikrą e, e, paramos mechanizmą, e, kuris būtų naudojamas išskirtinėmis sąlygomis, nustatant labai griežtas sąlygas, kurios būtų griežtesnės negu kad dabar egzistuoja SGP saugumo augimo pakto atveju. Aš galiu pasakyti, kad visos mano paminėtos sąlygos dėl galimos e, sąlygomis pagristos paramos Vengrijai būtų tiek pat griežtos ir ateityje. Bet e, turiu pasakyti, kad tokį pasiūlymą pateikė vyriausybė, jis turėtų būti išnagrinėtas, viskas yra pagrysta labai tiksliu kitų veikėjų pasiūlymu. Vienintelis dalykas, kurį aš labai nepalankiai vertinčiau, tai yra galimybę išstumti šalį, išvaryti šalį. Tai netinka eurozonos pačiai idėjai, aš sakyčiau. Dėl to, ką aš sakiau apie apsaugą nuo spekuliantų ir panašiai. Nenoriu sivelti į kitus komentarus, pasakiau, ką pasakiau. Ir bendrai turėtume galvoti apie galimybės užtikrinti gerą finansų rinkų funkcionavimą ir apie bendrą sistemą kalbėdamas, aš galėčiau pasakyti, kad pavieniai atvejai turi būti nagrinėjami pavieniui. Ir jeigu bus sukurta tvirta ir aiški pozicija, tada įtampa šiek tiek sumažės. Aš visą laiką kalbu apie tą vadinamą verbalinę discipliną, kuri turi būti privaloma visiems. Graikija įskaitant. Dėl paskutinio punkto. Dėl e, stabilumo ir augimo pakto. Pasakysiu, kad e, visiškai aišku, kad reikėjo visapusiškai pačioms vyriausybėms įsitraukti į stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimą. Mes turime visas reikalingas priemonės. Aš nemanau, kad Europa turėtų be galo, be krašto keisti institucijas, kurti naujus teisės aktus, reglamentus ir panašiai. Vyriausybės turi imtis ryštingų žingsnių pačios, ypač tos vyriausybės, kurioms iškyla rizika, jos turi jaustis atsakingos už tų dokumentų įgyvendimą. Dabartinis e, Graikijos pavyzdys e, yra puikus, pavy, e, puikus, aš manau, jis rodo, kad mes visi turim būti labai atsakingi. Garcija Margaloj. Ačiū. Aš tris klausimus turiu banko prezidentui dėl e, pasaulinio disbalanso. Nuo 2003 metų mes kalbame apie Kinijos vyriausybės vertę. Dabar perteklius yra dešimt kartų didesnis negu 2003 metais. Ką ECB galėtų padaryti, kas atsitiks, jeigu Kinai e, neatsikratys dolerių? Pagal antras dalykas, mes žinom, kad stabilumo augimo paktas vargiai pasiteisino. E, E, stabilumo veiksmai komisija dabar buvo peržiūrėti ir manau, kad tas peržiūros procesas buvo tik biurokratinis dalykas. Ar ne laikas įtraukti naujų kriterijų, tokių kaip einamosios sąskaitos deficitas ir panašiai? Ar nereikėtų nustatyti valstybių narių prievolių dėl sankcijų? Mes žinome, kad jos nėra taikomos visoms ES valstybėms narėms, jos taikomos tik eurozonos narėms. 2004 metais toks buvo nustatytas reikalavimas. Tik didžiosios eurozonos valstybės išvengia jų, dabar sakoma, kad tos sankcijos jau niekam nebetaikomos. Reikėtų nepamiršti tų sankcijų ir jas E, susijęti su iškiais e, pažeidimų atvejais. Dar vienas dalykas. Jūs sakėte, kad augo įtampa tarp Graikijos vyriausybės ir bankų, buvo bandoma nuslėpti valstybės deficitą. Ar būtų lengviau, o gal būtų sunkiau, jeigu tai būtų buvę padaryta, jeigu būtų įkurta Europos institucija, kuri galėtų atlikti stebėtojos vaidmenį? Ar nebūtų buvę lengviau? Man atrodo, kad šiuo atveju šiandien kviesumėmės Graikijos stebėtoje, kuris paaiškintų, kas vyksta. Labai ačiū. Aš manau, kad jūs esate visiškai teisus dėl pasaulinio disbalanso. Didelė dalimi būtent dėl jų susidarė ta dramatiška krizė, kuri, e, su kuria turim susidoroti. Ir stebėjimo mechanizmas nega, ne, ne, nėra veiksmingas. Aš turiu galvoje apie stebėjimo mechanizmą, apie kurį buvo kalbama didžiojo dvidešimtuko susitikimuose. Žinome, kad pasaulinių lygių yra tokių ekonomikų, kurios yra labai disbalansuotos. Ir jeigu nebus pasimokyta iš dabartinės krizės, tokių krizių atsiras dar daugiau. Uh, Taigi ne tik finansų rinkoje turime iš tokių klaidų mokytis, bet ir kitose sritise. Valstybių, kurios yra atsakingos už didžiausius disbalansus e, finansų politiką, e, tuo požiūriu jūs puikiai žinote, kokios pozicijos e, mūsų bankas laikosi, kokios, Europos, kokios pozicijos Europa laikosi Kinijos atžvilgių. Per paskutinį didžiojo septyneto susitikimą mes pakartojame tai, kas buvo pasakyta Stambule. Ir Esmė yra ta, kad pamažu Kinijos, vyriaus, Kinijos valiutos e, sustiprėjimas būtų e, ir pačios Kinijos, atneštų naudos ir pačiai Kinijai, ir pasaulio bendram stabilumui. Dėl stabilumo raugimo pakto. Aš E, pareikalaučiau dar kartą, kad tas paktas būtų deramai gyvendintas. Dėl prio priimtas sprendimas, jis peržiūrėtas, jis pakoreguotas, jis yra e, įtvirtintas pačioje ES veikimo sutartyje. Nes žinome, kas atsitiks, jeigu niekas nekreips jį dėmesį. Aš nemanau, kad reikia keisti tą paktą. Aš tik dar kartą noriu pasakyti, kad pirmiausia turime dirbti. Tai, kas dabar vyksta, aš vertinu kaip labai svarbu um, žadintuvą, kuris tarsi signalą, kuris priverčia mus atsibus ir pamatyti, kas vyksta. Aš jau anksčiau esu labai tvirtai suformavęs savo poziciją. Tiesa yra ta, kad mes turime apginti savo tvirtą poziciją. Mes visuomet sakėme, turbūt prisimenate, kad e, taryba ir komisija tarpusavyje labai aršiai kovojo, net į teismą buvo kreiptasi. Ir dabar labiau negu kada nors anksčiau mintis, kad paktą būtina įgyvendinti net ir pritaikant sankcijas, yra būtina, yra reikšminga. Dabar esame tokioje situacijoje, kuri atrodo labai sudėtinga ar galbūt netgi uh, E, neįveikiamai sudėtinga, bet turim galvoti ne tik apie artimiausią ateitį, bet ir apie vidutinės trukmės laikotarpį ir apie tolimesnę perspektyvą. Aš viskai sutinku su tuo, ką jūs e, sakėte, baigdamas kalbėti. Eurostat turi turėti galimybę vykti į kiekvieną valstybę ir savo rankomis surinkti visą reikalingą informaciją, kad būtų garantuota, kad turime teisingą informaciją ir ji turi būti patvirtinta ant spaudais. Negalime susitikti su tokia situacija, kad ateityje kažkoks sukčiavimas operacijomis vyktų, kad būtų klastojami skaičiai, kad būtų iškreipiama realybė. Tai visuomet dramatiškai sugriauna pasitikėjimą visų pirma. Tai yra labai tvirtas e, reikalavimas ir aš esu tikras, kad visos vyriausybės tą supranta. Tiesa ta, kad anksčiau mes šiek tiek e, nedrąsiai imdavomės drąsių sprendimų šioje srityje, bet tą reikia pakeisti. Much, Ačiū labai, ponia pirmininkė. Pane pirmininkė, du klausimus reikėtų patikslinti. Pirmiausia, ar jūs manote, jog mums reikia stipresnio europinio mechanizmo taikytino valstybėms atsidūrusiams sunkioje situacijoje, tokioms kaip Graikija. Ir kitas klausimas, kokiams sąlygoms e, esant reikėtų tokią paramos priemonę taikyti. Ar jūs manote, kad didžiojo 26 žingsnių planas numato tas ypatingasias aplinkybės ir kelia grėsmę paramos taikymui. Kaip Jūs vertinate tokį mechanizmą? Ačiū labai. Nenoriu grįžti prie to, ką jau minėjau. Mano supratimo visos sąlygos taikytinos. Su taisyklėmis nesusijusiams paskoloms turėtų būti turimos omenyje. Ir aš norėčiau grįžti prie griežtesnių sąlygų, prie to, kad be nuolaidų turėtų būti teikiam turėtų būti teikiama parama be jokių išlygų ir priešingų atvejų kiltų grėsmė visai euro zonai. Taigi klausimas yra galimos grėsmės vidutinio, vidutinės trukmės eurozonai. Domnule președinte Trișe. Panas Cuta. În Pone pirmininkė. Daug kalbama apie atsakomybę, stebėseną, kontrolę, tačiau e, aš tas priemonės įvardinčiau kaip e, programinės priemonės. Ar jūs nemanote, kad ir pačios e, įrangos rytyje reikėtų tam tikrų pakeitimų. Kalbu, pavyzdžiui, apie vyriausybių fiskalinę politiką. Turint omenyje ekonominius veikėjus, centrinius bankus, išdą, ACB, kaip jūs įsivaizduojate, kaip turėtų atrodyti veiksminga institucijų struktūra? All institutions Aš manau, kad visos institucijos turėtų suvokti savo atsakomybę. Kalbant apie ECB, jis turi būti patikimas, užtikrinantis stabilumą, atitinkantis lūkesčius, laikantis kainų stabilumo reikalavimų ir tokiu būdu prisidedantis prie europiečių pasitikėjimu juo ir prie finansinio stabilumo bei darbo vietų kūrimo. Tuo tarpu vyriausybių atsakomybė, atsakomybėje yra užtikrinti griežtą fiskalinę politiką, nepalikti mokestinės naštos savo vaikams ir anūkams. O kalbant apie ekonomikos e, subjektus, jie turi užtikrinti darbo vietų klėstėjimą. Tiek eurozonoje, tiek visoje Europos sąjungoje reikalinga tinkama vyriausybių viena kitos stebėsena. Tai bendra atsakomybė. dėl kurios e, susitarėme visi laik, remiantis e, sutartims ir, sutartimis ir stabilumo ir augimo paktu. Mūsų visų atsakomybė yra sugebėti susidoroti su tą blogiausią krize, kuri mus ištiko e, nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Mm, nei nacionalinės vyriausybės, nei taryba. Kaip kolegija e, neperims kitų subjektų atsakomybės. Aš nemanau, kad reikėtų keisti tą e, vadinamąją įrangą. Ole Schmidt. Ačiū, ponia pirmininkė. Jūs kalbėjote apie bendrą likimą, kalbėjote ne tik apie eurozonos valstybių bendrą likimą, tačiau ir apie 27 valstybių bendrą likimą. Aš e, esu iš šalies, kuri nepriklauso eurozonai ir norėčiau, kad mes e, kažkada galėtume prisijungti prie eurozonos ir kalbant apie ECB E, įsikišimą, jis kartais nevyksta, tačiau dabar toks atsaba įsikišimas yra pareikalaujamas. Manau, kad euras ir eurozona niekada neveiks, kol mes netapsime fiskalinę sąjungą. E, kokius argumentus jūs galėtume, galėtumėte e, pateikti, bandydamas įtikinti, kad e, Graikijai buvo naudinga prisijungti prie eurozonos ir kokia apskritai eurozonos pridėtinė vertė jūsų manimų, kas galėtų paskatinti ir kitas valstybės narės siekti prisijungti prie eurozonos? Na, geras klausimas. Nemanau, kad viskas yra taip sudėtinga. Kai buvo sukurta pati koncepcija dominavo aiškiai nuomonė, kad be priežiūros, kurią, kuri vykdoma pagal stabilumo ir augimo paktą, ir jūs girdėjote, kaip aš griežtai sakau, kad ekonominė ir pinigų sąjunga, tai yra ekonominė ir pinigų sąjunga, mes esame atsakingi už pinigų sąjungą, na, o ekonominė dalis, jo esmė yra stabilumo ir augimo paktas. Tačiau rengiant, kurti, rengiant šią koncepciją, pati idėja, kad be spaudimo šalims ir komisijos priežiūrų ir galimų sankcijų būtų naudinga taip pat panaudoti rinkos poveikį ir todėl gerai būtų nesujungti visus išdus Taigi tai dėl to apsisprendė patys kūrėjai. Ir būdamas pozityvus, aš galėčiau sakyti, kad Graikija iš tikrųjų ėjo labai blogių kelių, o spaudimas paskutinėje vadovų taryboje, be to rinkos spaudimas taip pat privertė Graikijos vyriausybę eiti tą kryptimę, kurią aš pavadinčiau įtikinančią ir drąsa, taikant drąsias priemonės. Taigi, tam tikrų būdų, tai, ką turime dabar, yra epizodas, kuris rodo, kad veikia būtent taip, ką eurozonos kuriejai mane būsant e, dviejų lygių svarbių tinkamų mechanizmų. Šiuo metu matome, kad dalis rinkos dar abejoja ir man atrodo, kad tai yra laikina, nes priimti sprendimai Graikijos vyriausybės, kurie yra drąsus ir įtikinantis. Ir tai yra pripažįstama ir e, kitų vyriausybių. Na, pamatysime, kas vyks toliau. Be to dar yra tie uh, ta, ta, ta, ta, tos nuomonės, kurias yra išdėstytos vyriausybių vadovų, galiu pacituoti, kad valstybės narės imsis griežtų ir e, reikalingų veiksmų, kad apsaugotų, e, apsaugotų stabilumą eurozonoje kaip visumoje. Taigi čia yra tinkami atsakymai į užduotus klausimus. Be to dar galima pasakyti, kad konsoliduota eurozonos pozicija yra geresnė negu didžiausių, svarbiausių G7 narių. Neturėtume to pamiršti. Mes iš tikrųjų laikomis tam tikrų taisyklių. Žinoma, situacija yra įtempta Graikijai, Graikijos vyriausybei. Kita vertus, tai jau buvo sukurta būtent su tokiu tikslu sudėtingais laikais. Tačiau aš e, iš tiesų esu nusteikęs pozityviai. Gay Mitchell, o po to primenu kolegoms, kad mums trūksta penkių minučių, taigi pasistengkite kalbėti trumpiau. Ačiū. Pone Trišė, tikriausiai pamenėte prieš du klausimus. Klau, uždaviau klausimą apie turto kainų infliaciją prieš sprokstant burbulą burbului. Ir dabar norėčiau pakalbėti konkrečiai. Labai daug kalbame apie makro problemas ir nekalbame apie mikro klausimus. Noriu užduoti klausimą tai, apie tai, kas rūpi mano rinkėjams mano šalyje. Pakliūvame į bėdą dėl to, kad finansų sistema veikia automatiškai ir, man atrodo, ir iš iki šiol taip veikia. Jeigu mažose Tai būtų visose įmonėse skurta po vieną kitą darbo vietų, tai neliktų nedarbo. Tačiau problema yra ta, kad turime banko vadybininką. Bankai ima, prisima apskaičiuotą e, riziką ir aš nenorėčiau, kad bankai e, neloštų, o, e, na, e, prisimtų apskaičiuotą riziką atsižvelgdami į e, skolininko viziją į tai, ką skolininkas nori padaryti. Ir štai mano klausimas. Aš neatstosiu su šiuo klausimu. Aš noriu paklausti visų, ponia pirminkė. Ar jūs Europos centrinėme banke, Europos centrinio bankų sistemoje kalbėsite apie poreikį, kad valstybių narių bankai grįžtų prie tradicinio darbo, kurie užsima tuo, kad prisima apskaičiuotą riziką. Aš tikiuosi, kad jūs e, paremsite mane būtent e, propaguojant šią idėją. Žinoma, aš prisimenu, ką jūs sakėte ir jūs esate visiškai teisus. E, techninių struktūrų bankuose patirtis ir išmintis, kai apskaičiuoja riziką, ypač mažų vidutinių įmonių keliamą riziką, yra labai svarbus. Būtent rinkos ekonomikoje yra būtini bankai, kad būtų išskaidytos įvairios rizikos, kad nebūtų, tai būtų institucija, kuri sako nesunkiais laikais ir taip gerais laikais. Jie turėtų sakyti taip arba ne, būtent pasiremdami tuo, kaip jie pažįsta savo klientą ir e, sugebėdami analizuoti įvairias situacijas, nes kiekviena įmonė yra vis kitokia. Esu įsitikinęs, kad mano kolegos visi tam pritartų. E, vadovų taryba taip pat, e, manau, kad šią kryptimį e, dirbs ir toliau visoje eurozonoje ir man atrodo, kad visos 27 ES narys tam pritartų. Atrodo, panelė Lulink kol kas išnyko iš salės, taigi toliau suteiksiu žodį Robertui Geversui. Pone pirmininkė, atsakinėdamas į klausimus, jūs keliose vietose kalbėjote apie poreikį nustatyti sąlygas, bet kokiai pagalbai, labai griežtas sąlygas. Krizės pradžioje Europos centrinis bankas suvaidino paskutinio skolintojo funkciją, suteikdamas paskolas labai palankiamis sąlygomis Europos bankams. Jūs netgi esate sakęs, kad neprašėte banko paso, taip sakant, kai jie paprašė pinigų. Tačiau ar yra kokių nors sąlygų toms refinansavimo operacijoms? Ar tiesiog bankai gali kreiptis į jūs tam, kad galėtų spekuliuoti rinkoje po to. Kitas klausimas. Kadangi ECB yra institucija, tačiau taip pat yra euro grupė, kuri yra grupė šalių be jokio juridinio asmens e, statuso. Turime 16 skirtingų obligacijų rinkų ir taip toliau ir taip toliau. Ar bent jau negalėtume pasistengti sukurti bendros rinkos euro obligacijoms su didesniu likvidumu, kas būtų e, naudingiau netgi ir pačioms dorybingiausiams e, eurozonos narėms. Dėl pirmojo klausimo. Tiesiog galiu pasakyti, kad turime taisyklės bankų refinansavimui. Bankai turi laikytis tų taisyklių. Mes nevykdome jokios kontrolės išskyrus tai, ką daro bankų priežiūros e, institucijos. Bankai kartais yra tų bankų priežiūros institucijos yra centriniuose bankuose, kartais tai yra nepriklausomos institucijos. Taigi, juos bankus prižiūri tie, kurie užsieima bankų priežiūrą. O mes užtikriname, kad padedame bankams likvidumo prasme, tačiau išskirtinėmis sąlygomis tai tos paskolos, 12 mėnesių paskolos, kaip sakiau savo žaininėme žodėje, yra naikinamos, tas operacijos nutraukiamos kad, ir mes grįžtame į normalią situaciją. Dėl jūsų antrosios pastabos tiesa, kad eurozona buvo sukurta paliekant valstybėms tariams atsakomybę už jų pačių biudžetų tvarkymą. Ir todėl mes visą laiką ir sakome, kad, kad reikia griežtuos, griežtos biudžeto politikos priežiūros kainų sviravimo, konkurencingumo sviravimų priežiūros ir stebėjimo. Jeigu, žinoma, jeigu viešajame sektoriuje atlyginimai didėja, tai kyla grėsmė biudžetui ir silpnėja šalies konkurencingumas, taigi yra ryšys tarp šių dviejų dalykų. Tačiau turbūt nenustebins, jeigu pasakysiu, kad mes nesame už tai, kad būtų leidžiamos bendros euro obligacijos. Nes tada e, sumaišysime kortas skirtingos biudžeto politikose. Žinoma, jūs teisus, likvidumas būtų didesnis rinkoje, tačiau būtų daug trūkumų, nes nebūtų skirtumo tarp gero biudžeto tvarkymo ir blogo. Kadangi mes negyvename federalinėje sistemoje, tai nebūtinai būtų gerai neskirti gerų ir blogų biudžeto valdymo atveju. Todėl mes niekada nepasisakėme už, už e, euro obligacijų leidimą. Ačiū. Thank you. Ivo Streček. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, savo įžanginėje kalboje paminėjote globalinį disbalansą ir jų svarbą, jo svarbą. Norėčiau paklausti jūsų apie tai, kaip ateityje keisis pasaulinis disbalansas. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl dabar susidarė finansų krizė, buvo e, didelis disbalansas susidaręs nekilnojamo turto ir būsto rinkoje. Šiuo požiūriu aš norėčiau pateikti tris labai trumpus ir lengvus klausimus. Pirmiausia, ar centriniai bankai visame pasaulyje, įskaitant ir ECB, turėtų nekilnojimo turtų kainų pokyčius, pokyčiams skirti daugiau dėmesio, kurdami savo politiką. Antras klausimas. Ar ECB klausosi daugelio ekspertų ir jiems neskiria daugiau dėmesio nustatydami nekilnojamo turto kainų politiką ir vartotojų kainų indeksą? Ir trečias dalykas, kokiu Kokiu priemonėms ties ateityje? Uh, all, that... Ačiū, labai svarbus visi tie klausimai. Pirmiausia, jūs visiškai teisus. Nekilnojamo turto burblai ne tik būsto, bet ir bendrai nekilnojamo turto burbulai tradiciškai e, suvadina svarbu vaidmenį ekonomikos pakilimo ir nuosmukio laikotarpiais. Be to, mes e, daug galvojame apie tai, kaip su šia problema dirbti. Mes suprantame, kad nekilnojimo turto kainos e, sudaro labai svarbę dalį bendrai turto kainose. Apie tai plačiai yra kalbama ne tik akademinėme pasaulyje, bet ir visose finansininkų sluoksnėse. Skirtingos šalis šiuo požiūriu elgesi labai kitaip, skirtingai. Kai kuriais atvejais pastebimas e, automatiškas stabilizavimasis, ypač būsto atveju, Europoje tą matėme, o kartais atvirkščiai viskas susiklosto, dramatiškai tris kartus išauga, pavyzdžiui, tos kainos. Tai sukelia labai rimtų problemų. Dėl vartotojų kainų indekso. šio burbulo tarsi suvaldymas įvairiomis priemonėmis. Apie tai mes dar labai daug galvojame. Suprantame, kad tas klausimas labai svarbus. Centrinėme banke apie tai kalbėjome su Eurostato specialistais, su įvairių akademinių institucijų atstovais. Stengiamės būti labai atsargus. Ir aš esu linkęs galvoti, kad dabar suderintas vartotojų kainų indeksas tikriausiai yra geriausias, e, pateikia geriausius įmanomus rodiklius. Tačiau aš visiškai sutinku su jumis, kad tai turbūt yra geriausia, ką mes galim suteikti, bent jau teoriškai. Bet, kaip jūs matote, aš gana atsargiai tą temą kalbu. Trečias klausimas buvo, kurio aš neužsirašiau. Ar aš jau atsakiau jūsų trečią klausimą? Ar bus skiriamas reikiamas dėmesys tokiam disbalansui ateityje? Kaip jūs žinote, mes patys galvojame, jog reikia įvertinti visą įmanomą informaciją, kurią galima ištraukti iš monetarnių agregatų. Turime vertinti įvairias paskolų formas, turime galvoti apie būsto kreditavimą. Aš apie tai e, esu daug kartų kalbėjęs spaudos konferencijose ir Europos parlamente. E, tai, kad mes dalyvaujame tokiuose diskusijose, iš dalies atspindi, kad mes suprantame problemos esmę ir stengiamės priimti e, išmintingus sprendimus dėl palūkanų normų. Norim paklaus vertėjo, ar galėtumėm dar penkias minutės ilgiau padirbti. Matau, kad atėjo ponė Liuling. Gal jūs galėtumėt užbaigti diskusijas pateikdama savo klausimą. Euh, Ačiū labai, ponė pirmininkė. Man buvo pasakyta, kad neturiu teisės užduoti ponui Trišę klausimą, tačiau vis dėlto dabar norėčiau užduoti klausimą. Euro zona e, kuria pagalbos Graikijai priemonę. Ponas Junkeris kalbėjo, kad e, kol kas dabar aišku, kad nebus e, dvišalių garantijų, tačiau galima dvišalė pagalba. Ar jūs galėtumėte paaiškinti, kokios valstybės nedalyvaus dvišalės pagalbos programuose. Jei tos valstybės neteiks Graikijai paramos, ar jos negalės teikti ir paskolos. Aš nelabai suprantu, kuo skiriasi e, dvišalė garantija nuo dvišalės paramos. Na, kaip jums atrodo, kaip jūs vertinate tą pagalbos priemonę. Aš e, neįvardinčiau tos priemonės kaip e, pagalbos. Nemanau, kad e, ši pagalbos priemonė turėtų turėti savyje subsidijų elementų. Eurogrupės pirmininkas kalbėjo apie tai, už ką jis yra atsakingas, kalbėjo apie priemonės, kurių turėtų imtis vyriausybės, o aš priešingai nei jis neatsakingas už kai kurias rytis, jei leisite man tai pasakyti. Galiu kalbėti tik apie sąlygas, kurios yra reikalingos siekiant užtikrinti, kad prisimtų įsipareigojimų būtų laikomasi. Svarbu, kad pagalbos priemonė nebūtų e, subsidijos forma teikiama. Tai atsispindi ir e, Ekofino tarybos išvadose ir rekomendacijose. Tačiau ponas Junkeris galėtų atsakyti jums į klausimą, nes tai jo kompetencijos klausimas. Aš negaliu į šį klausimą atsakyti. You minute, very... Viena minutė jums. Jūs buvote pirmas ir vienintelis spontaniškose pasisakymuose. Pone Trišė, labai trumpai dėl disbalanso. Jūs kalbėjote, kad esama problemų dėl disbalanso, tačiau esama problemų ir perteklinėse valstybėse, tačiau ir ne, ne Vokietijoje. Tačiau, jei jūs įvertinsite einamos einamąją sąskaitą, galėtumėte pasakyti, kad reikėtų vis dėlto taupyti ir daugiau. Tačiau demografinis iššūkis dar nereiškia, kad yra galima nesilaikyti infliacijos taisyklių numatytų ECB. Aš nesuprantu tokio teiginio ir prašyčiau jūsų pagalbos Vokietijai, skatinant, kad Vokietija tikrai laikytųsi Europoje numatytų taisyklių galbūt būtų galima e, kreiptis į Vokietiją taip, kaip buvo kreiptasi prieš keletą metų. When... Norėčiau apibendrinti. Pirmiausia, e, vertinant einamosios skolos deficitą ar perteklių, jūs turite vertinti ir demografinę valstybės situaciją. Jūs e, vertindamas tos du aspektus tikriausiai pastebėsite, kad esame labai skirtingos situacijos skirtingose valstybėse narėse. Tai vienas dalykas. Antra, dėl sąnaudų. Tiesa, kad Vokietija buvo primta į eurozoną, kai jos konkurencingumo lygis dar neatitiko stabilumo pakto reikalavimu. Taigi konkurencingumo dinamika Vokietijoje buvo mažesnė nei vidutinė. Tai tiesa, tai dalis tiesos. Dabar eurozonos konkurencingumas keičiasi ir Vokietijos konkurencingumas taip pat pasikeitė. Uh, Ir turint omenyje bendrus e, rodiklius ir infliacijos lygį maždaug apie 2 procentus, turime daug ką vertinti ir iš ilgalaikės perspektyvos. Esama infliacijos vyravimų. Aš turėčiau pasakyti, kad eurozonoje e, konkurencingumo lygis yra daugiau ar mažiau pakankamas. Šioje srityje nėra disbalanso. Tai kompleksinis klausimas ir kiekviena valstybė turėtų būti analizuojama pasitelkiant būtent um, tuos standartus. Turime kalbėti apie konkurencingumą, apie E, rinkos dalį, ar ji didėja, ar mažėja. Tačiau, kaip matote, mano sprendimas, mano atsakymas turi keletą niuansų, nes mes visi, visos 16 valstybių, 330 e, tūkstančių piliečių esame atsakingi už e, tai. Ačiū labai, viršėme laik, savo laiką, posėdis buvo ilgas, atleiskite, jei na, nesilaikiau numatyto darbo atverkės laiko. Noriu padėkoti vertiems už tai, kad jie liko su mumis, kartai žmonės labai skuba, o rytoj posėdis prasidės 9 val. 30 min. taigi kiek vėliau neįprastačiau.